Um, good afternoon. Labą dieną, aš norėčiau pasveikinti užimtumo ir socialinio reikalų komitetą. E, manau, kad e, darbo tvarkį priimsime, nes niekas, matau, neprieštarauja. E, ir galbūt niekas neprieštaraus, jeigu mes priimsime ir protokolą praėjusio posėdžio. Dabar mm, pranešimas nariams. Šitas posėdis bus transliuojamas internetu. Bet to dar yra pranešimas iš sekretariato dėl uh, lapkričio 22 dienos e, posėdžio. Iki nuo 19.30 iki 20.30 su, su, su informacija, kad reikės pasidalyti nuomonėmis dėl ponios Rotin pranešimo. pateikti informaciją apie pranešimą nariams, būtent dėl to, kad mes išsiuntėme tris balsavimo e, teisės ekspertus į Europos mokymų fondą. Jis pateikė savo ataskaitą. Toliau yra pateikti e, klausimai komisijai dėl Europos globalizacijos fondo taikymą būtent atitinkamose valstybėse, kurios ten ir nurodytos. Taigi pirmas darbotvarkės punktas ponios Cimer pranešimas apie moterų skurdą ES. E, čia tęsiamas šitas pranešimas iš praėjusio posėdžio. E, buvo e, tam tikri prieštaravimai dėl balsavimo tvarkos. Buvo sutarta, kad pranešėjas, šešėliniai pranešėjai, pranešėjai atsižvelgs į kai kuriuos pakeitimus, jie bus patikti žodžiu šešėlinio pranešimo, kaip jie ir e, pritaikys tos pakeitimus. Taigi dabar aš pateiksiu, suteiksiu žodį ponė Simer, kad e, pristatytų pakeitimus ir informaciją naujausią. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms e, šiame komitete, kurios, kurie bendradarbiavo renkiant šitą pranešimą ir kurie yra pasiryžę dar kartą dalyvauti e, dėrybose, diskutuojant, e, kas yra leistina ir kas neleistina. E, šioje nuomonėje, būtent bendradarbiaujant su moterų reikalų komitetu, visų pirma, norėčiau dar padėkoti ir komiteto pirmininkai, kad dar kartą paaiškino, kad čia mes kalbame ne apie subjektyvę nuomonę, bet apie tam tikrus kriterijus, kurie prisidės prie sustiprinto bendradarbiavimo, rengiant tokius tekstus. Būtent, kad kaip bus bendradarbiavimas su atsakingu komitetu. Aš norėčiau dar kartą priminti, e, iš esmės primtini visi pakeitimai, atitinka kriterijus tiksliau, e, kurių atveju jų autoriai sutiko su tuo, kad, jų, kad bus nuomonė bus pateikta kaip apibendrinanti, kaip e, praktiškai panašiai rezoliucija nuomonė. Čia mes e, sutarėme su e, moterų reikalų komitetu. Kartais, kartais panaudojami tam tikri triukai, pavyzdžiui, kad mes atkreipiame dėmesį ne tik į moterų teisės, tiksliau akcentuojame ne jas vien tik tai, bet akcentuojame moteris kaip vieną iš tėvų, tai būtent kaip vieną iš šeimos narių. mums reikia būti kuo tikslesniais, veikiant pakeitimus. Dar aš pabandžiau iš pateiktų mm, pakeitimų sudėrėti su jos pateikusiais žmonėmis tam tikrus kompromisinius pakeitimus. Ir mes pasiekime tam tikrų kompromisų, kurie, man atrodo, iš tikrųjų nekelia problemų, nes daugumos pakeitimų esmė yra ta, patikslinta, kad e, kvalifikuota informacijoje atsispindėtų. Sakykime, kad e, tam tikri tekstai būtų sutraukti arba rezumuojama, apibendrinti labiau. Taigi dabar kompromisuose kalbame apie dabartinę situaciją ir mes praėjusią savaitę mes e, jau aptarėme juos ir tik tai dviejų kompromisų atveju yra tam tikrų netikslumų nedrasumo. Čia B kompromisas visų pirma. Čia iki šios popietės dar vyko dėrybos tarp dviejų e, parlamentarų, e, Lope Fontanio ir ponė Jotova. Jos e, šios kolegės norėjo bendro sutarimo pasiekti. Ir ponė Jotova man pasakė, atsiuntė savo atsakymą man, o ponė Lopė tos galtinės informacijos pateikti. Tačiau bet kokiu atveju šiandien mes turime sustarti dėl kompromiso. Būtent pirmoje eilutėje čia rašoma apie vėl įtrauktimą e, tokios formulos kaip end effective usage, kalbant apie Europos socialinį fondą ir apie um, ketvirtą nuo galo čia social protection turėtų tai pakeisti social inclusion. Čia iš tiesų man nekyla jokių klausimų dėl šio pakeitimo, tačiau man labai svarbu, kad e, e abi šios parlamentarės e, sutartų dėl to kompromiso ir aš dabar laukiu iš ponios e, Lopes Fontanijo galutinį atsakymą. Taigi, kalbant apie A, C ir D kompromisus, Iš esmės nėra jokių didelių pakeitimų. Jie tokie yra įtraukti, kokius juos suformulavo ir pakeitimo autoriai. Čia jiems pritarė ir e, pakeitimų patikėjai, o E pakeitimas. Čia aš e, norėčiau, e, norėčiau įtraukti vieną pakeitimą. Žinoma, man gaila labai dėl to pakeitimo. Jis man neįtin patinka. Čia kalbama apie uh, tyrimą, kuris buvo pristatytas komitetui, tai būtent e, socialinė apsauga kaip konjunktūros stabilizavimo priemonė. Jūs žinote, kad šitas tyrimas buvo parengtas e, parlamento, čia jis buvo pristatytas parlamente, tačiau e, šitas tyrimas nėra pateiktas mums visiems raštu, bent jau kokią nors suprantamą formą arba vientisą. toks e, sakinys, e, kur cituoju. Have a larger stabilizing effect from the average of total government expenditure. Šitą sakinį aš todėl norėčiau išbraukti, nes dauguma frakcijų signalizavo, kad joms kyla tam tikrų sunkumų, nes visų pirma, jos nėra susipažinusios su pačiu tyrimu. Ir manau, kad tai kelia problemų. Tačiau labai gaila, nes iš tikrųjų e, norėčiau aš jį pasilaikyti šitą dėl to sakinį, bet e, jisai bus išbrauktas. E, tai tas tekstas, kurį mes išdinėjame 14 val. šiandien jums visiems, e, jis tai ten jau neatsispindi tas sakinys toje redakcijoje. O kalbant apie dėrybų procesą, norėčiau pasakyti, kad visi man pritarė, kad jie sutinka su kompromisais kompromisuose. Norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus. Ir, kaip mes matėme, yra daug patikslinta tekste. Pakeitimai, kai kurie nepateko į kompromisus. Iš esmės aš jiems siūlyčiau irgi pritarti. Ir išskyrus tuos pakeitimus, kuriems jie negalėčiau pritarti, negalėčiau įtraukti į kompromisus. Tai e, ponia Gerling, pavyzdžiui, pateikė tokius pakeitimus. Iš esmės, e, jūsų pakeitimai prieštarauja vis, visai e, mano pranešimo esmei. Ir galime tik tai pasakyti, čia iš tikrųjų, kad komitetas tik tai gali pasakyti, ar esminė kryptis atitinka, kurią jūs nurodėte savo pakeitimuose? Ar jūs visiškai uh, skirtingai uh, e, e, pareiškite nuomonę? Čia aš kalbu apie ponios Gelink pakeitimus iš ECR frakcijos. Taigi, iš esmės yra du kompromisai, kaip jau minėjau, kuriuose yra tam tikri pakeitimai dėl prie kompromiso aš dar laukiu tam tikro patvirtinimo iš ponios Lopės Antanijos biuro. Uh, uh, Dėkoju. Pirmiausia, ponė Nilsson, o paskui kolega Lopės Fernandės, prašau. Thank you. Dėkoju. Norėčiau labai trumpai paminėti porą dalykų. Pirmiausia, pritariu pranešėjai dėl 42 pakeitimo dėl rodiklių, skurdo rodiklių. Aš pati taip pat dėl to klausimo esu pateikusi pakeitimą, nes aš manau, kad mes turime susirūpinti dėl to, kad valstybės narės piknaudžiaus joms numatytą laisvę ir pasirems trimis skirtingais rodikliais, ar rodiklių rinkiniais skirtingais, kad būtų galima e, veikti mažiau skurdo mažinimo linkme. Ir kad jų duomenys kovoje su skurdu atrodytų gražiau, negu galbūt yra iš tikrųjų. Kovoti su skurdu, aš manyčiau, e, yra būtina ir e, manyčiau, kad tai turime neužmiršti, kad žmonės praranda darbą, kad yra kenčiančių nuo kaip jau sakiau, paremiau pranešėjos poziciją. B kompromisas dabar. Tai yra antrasis dalykas. Čia yra visai neblogų dalykų paminėta. Problemų man daugiausiai kyla problemų dėl to, kad globalizacijos ir prisitaikymų prie globalizacijos fondo lėšos turėtų būti didinamos. Štai čia yra delikačiausias klausimas. Mes turime į šį klausimą žiūrėti šiek tiek atskirai kovos skurdų ir šio fondo lėšų padidinimą. Aš manyčiau, tai yra visiškai skirtinga diskusija, dėl to reikėtų dar diskutuoti. Mes tą darome savo darbo grupėje, mes kalbame apie e, minėto fondo peržiūrą, tai turėtų įvykti kitą metą. Ir aš manyčiau, kad labai svarbu yra neužmiršti to pranešimo ir, ir, ir kelti šios klausimus tada, kai ateis tam laikas. Dėkoju. Ačiū. Štai girdėjote kalbėtojus, prašau. Ah, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad po frakcijos posėdžio pirmiausia norėtume pasveikinti pranešėją nes manau, kad tikrai visos frakcijos neblogai padirbėjo, visi susitarė ir tas projektas, kuris bus pristatytas, dabar jau atrodo daug geresnis, negu galėjome apskritai tikėtis. Kalbant apie kompromisinius pakeitimus, kalbant apie B kompromisą, tai čia iš tiesų mes dėrėjomės Mes paprašėme, kad socialinė apsauga būtų pakeista socialinė įtrauktimi, nes socialinė, pa, e, socialinė apsauga kelia subsidiarumo problemą ir aš taip pat girdėjau, ką pasakė pranešėja ir labai jau už tai esu dėkinga. Kai bus padarytas tas pakeitimas, mes, paban, mes pabalsuosime už šį punktą. Bet to norėčiau pasisakyti dėl to, ką minėjo kolega. Man atrodo, kad mes prašome, kad Europos socialinis fondas būtų didinamas ir mes manome, kad tai yra teigiamas dalykas, tačiau pasižiūrėsime ir pamatysime, ką reikės daryti, jeigu kartais gautumėm neigiamą atsakymą. Dėl E kompromiso balsavome prieš, balsuosime prieš, jau iš karto dabar galime pasakyti, nes mes nemanome, kad socialinė apsauga yra stabilizuojantis faktorius, nei kalbant apie pajamas, nei apie išlaidas. Deja, girdėjau, kad pranešėja šį paragrafą atsijima, tad jeigu taip ir yra, tai mes galėsime balsuoti už visą likusį kompromisą teigiamai. Taigi, štai ir viskas, ką norėjau pasakyti. Norėčiau tik pasakyti, kad nelabai suprantu, kaip pranešime apie moterų skurdą, skurdą galima nevartoti žodžio moterys. Tai štai ką norėjau pasakyti. Dėkui išdėmesi. Dėkoju, ponia Steiner. Jotova, die heute nicht. Pone Jotova, kuri šiandien negali dalyvauti posėdėje, paprašė manęs e, perskaityti jos komentarą, jį pateikė anglų kalba e, savo komentarą, todėl aš perskaitysiu angliškai. Pirmiausia, e, ponė Jotova norėtų padėkoti pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams už e, bendradarbiavimą parengiant pranešimą. E, iš esmės, iš esmės panė Jotava sutinka su kompromisais ir su pakeitimais. Ji mano, kad e, mums pavyko atsižvelgti į visus problematinius aspektus ir svarbiausius punktus, o tai gali prisidėti prie to, kad bus parengtas pranešimas būtent atsakingame komitete. Ir, ir iš esmės tai pagerinta situacija skurstančiams e, moteriams ES ir būtent tai bus kovojama su skurdu. Pone Jotova norėtų e, atkreipti dėmesį į B kompromisą. Ji mano, kad e, finansavimo padidinimas tai ne tik tai Europos socialinio fondo ir pristaikom prie globalizacijos padarinių fondo prisideda e, prie ir skurdo mažinimo, ir prie to, kad e, bus padėta žmonėms, kurie neteko darbą. E, klausimas susijęs su ES kompetencija, kalbant apie socialinę apsaugą, buvo iškeltas, todėl ponia Jotova pateiks pakeitimą žodžiu, kuris susijęs, bus susijęs su socialinė įtrauktimi kompetenciją ir jų veiklą. Tai būtent. Dėkoju. Pone Moranšartie, prašau. Merci, madame la. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Zimmer pranešėjai, o taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypatingai poniai Lepin Fontanier. Mes turėjome parengti pakeitimus ir tai buvo iš tiesų labai didžiulis darbas. Mums pasirodė keista, kad nevartojamas žodis moteris e, šiame komitete, jeigu būtumėm prie to ir sustoję. man atrodo, kad tai yra labai nu, tiesiog absurdiškas dalykas, kad e, Angl komitetas negali, o e, moterų komitetas gali tą žodį vartoti, tad norėčiau padėkoti visiems, kurie e, prisidėjo prie to, kad į šį pranešimą būtų įnešta šiek tiek sveiko proto, kad ir darbo vietų komitetas galėtų būti pristatomas darbo vieto komitetu. Pirmo, atsiprašau, komiteto. Taigi visiems labai ačiū, man atrodo, kad tai yra pamoka ateičiai. Kaip e, elgtis, kaip dirbti e, moterų komitete. Ir kai kalbame apie moterų skurdą, tai būtent reikėtų kalbėti ir apie jų užimtumą. Tai yra labai svarbus klausimas, mes pateikėme kai kurių pakeitimų, mano e, E, kolegė Paskal Greni ir aš pateikiau pakeitimą. Mes galėjome pareikšti savo nuomonę šią temą, nes kalbama apie socialinę apsaugą, socialinę įtraukti ir panašiai bet labai abstrakčiai kalbama. Labai svarbu, kad šiandieną pastebėtumėm, kad moteris skursta dėl to, kad jos neturi, negali pasinaudoti tą profesinę įtrauktimi. Ir kad būtent ta profesinė įtrauktis jas ir nustumia už skurdo ribos. Taigi dėl to ir pateikėme kai kuriuos pakeitimus, kurie remia moterų profesinę įtraukti kad būtų galima užtikrinti jų socialinę įtraukti. O socialinė įtrauktis yra tik pasiekme to, ką gali duoti profesinė įtrauktis. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus elementas. Lygiai tą patį norėčiau pasakyti, kad šiuose pakeitimuose mes bandome išlyginti atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimų sumažinti tą atotrukį. Taip irgi kovojame su moterų skurdu. Tiesiog reikėtų išsiaiškinti, kokiais svertais galime pasinaudoti, kad e, tą atotrukį sumažintumėm. Mes turime labai kreipti dėmesį į mokymasi trunkantį visą gyvenimą. Kad tas mokymasis visą gyvenimą galėtų būti ir moteriams teikiamas. Ir kalbant apie šią sritį konkrečiai, tai čia moteris yra dargi diskriminuojamos. Norėčiau visiems priminti, kad MPO komitete nepateikti pakeitimai bus pateikti moterų reikalų komitete. Ačiū. Dėkoju, ponia Grūni, paskui ponia Harkin. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti poniai pranešėjai, poniai Zimer ir šešėliniams pranešėjams Dėkuoju kolegijai Veronikai, e, poniai Fontanė, kuri paėmė mūsų pakeitimus. Bet ir be kompromiso aš pritariu, jeigu nebekalbėsime apie socialinę apsaugą. E, viskas bus gerai šiuo atveju. Kai dėl Europos socialinio fondo, kad prašoma daugiau lėšų, man tai netrukdo, nes tai man atrodo e, teisingas žingsnis, kadangi reikia prašyti daugiau, kad gautum bent minimumą to, kas įmanoma. Aš pritariu savo kolegiai e, Elizabet Mona Šarcie. Aš nesuprantu, kodėl turime pakeisti savo pakeitimus vien dėl to, kad ten pavaizduojame žodį moteris. Nes užimtumo komitetas ir moterų reikalų komitetas jų gali tarpusiai bendradarbiauti. Tikslas yra kova su skurdu ir dėl to žodžio diskusijų tikrai neturėjo būti. Ir dar, nesuprantu, kodėl 54 pakeitimas atrodo neprimtinas, kai kam ten yra kalbama apie atleidimą iš darbo moterims yra sakoma, kad pirmiausia darbo vietose turėtų būti paliekamos tos moteris, kurios yra šeimos maitintojos, išlaikytojos. Ir aš manyčiau, kad e, tas pakeitimas turėtų būti priimtinas ir manyčiau, kad čia mes turėtume tarti savo kompetentingą nuomonę. Ir tai yra visiškai logiška, nes esame užimtumo komitetas. Taigi 54-asis e, mano pakeitimas bus pateiktas moterų reikalų komitete. Aš manau, kad tai yra mūsų kompetencijos rytis vis dėlto. Uh, Ačiū už kitus pakeitimus, kurie surado kompromisuose jiems tenkančią vietą ir kurie atsispindi šiame tekste. Dėkoju. Na ir galiausiai, ponė Harkin žodis, o paskui pranešėjai galės apibendrinti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau e, perduoti savo žodį, kolegė Maisė, nes ką tik atvyko ir galės kompetentingai pakomentuoti. Dėkoju pirmininkė. Na, toks taigus kalbėt pasikeitimas, ponė Maisner. E, kalbės, o paskui ponė Kroning, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti, kad taip vėlai atėjau. Šiandien iš tikrųjų lygiai grečiai vyksta trijų komitetų posėdžiai ir iš esmės nelabai, nelabai lengva suderinti visus juos. Aš ne visą informaciją girdėjau, e, truputėlį gaila, bet manau, kad ponia Harkin mane pataisys, jeigu aš ką nors pamiršiu. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mums buvo svarbu, kaip Aldė grupiai, e, atsižvelgti į tai, kad nebūtų ne tik tai skundžiamasi, kad moteris skursta, bet ir būtų parodytas, parodyti tam tikri būdai, kaip išsigelbėti iš to skurdo. Ir todėl mes pateikėme atitinkamus pakeitimus. O kalbant apie e, e, kompromisus, tai A kompromisas mums yra priimtinas, B kompromisas čia mums kyla tam tikrų sunkumų, kaip jūs jau girdėjote, tai EPP pateikė vieną pakeitimą buvo kalbama apie socialinę įtraukti. Ir jeigu mes pritarsime šitam pakeitimui, tada galbūt galėtume pritarti šitą, šitam pakeitimui, tačiau kyla kita problema, kad e, minimas, sakykime, ir globalizacijos fondas, kurio lėšas turėtų būti padidintos. Žinoma, e, labai gerai, e, kad būtų skiriamas lėšos įvairiems fondams, tačiau šiuo atveju man kyla klausimas, ar iš tikrųjų būtų tikrai naudinga didinti globalizacijos fondo lėšas, gal geriau tiesiog e, lėšų daugiau e, padidinti e, Europos socialiniam fondui, o globalizacijos fondą palikti ramybėje. Iš esmės, mes turėtume daugiau dėmesio kreipti savo darbę, sakykime, Europos socialinį fondą, o ne globalizacijos fondą. Tai tiek apie B kompromisą. aš manau, kad jūs tikriausiai aptarėte galimybę, kad e, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų priimti šitie kompromisai, tai kas atsitiktų su atskirais pakeitimais? E, jeigu, pavyzdžiui, be kompromisas, kompromisas nebūtų pritarta, tai 28-29 pakeitimas galbūt galėtų būti balsuojama dėl jų e, atskiromis dalimis iš esmės pirmoji dalis e, šių pakeitimų galbūt nėra tokia realistinė, tačiau e, antrąją dalį mes pritartume. Toliau, 42 pakeitimas mes jam pritartume. Aš manau, kad čia jūs jau diskutavote dėl šio pakeitimo. Dabar EE e kompromisas. Čia e, mums taip pat svarbus šitas kompromisas, mes taip pat pritartumėte EPP e, kompromisui jeigu būtų išbraukta paskutinė dalis, tada mes pritartume šiam tikrai kompromisui. O jeigu ne, tada galbūt e, šitą e, labor amendments ten apie liberalizavimą galbūt iš 52 pakeitimo mes, iš, mes išmestume, išbrauktume. Jau gal sutartume dėl e, tam tikrų pakeitimų, tada mes pritartume šiems kompromisams. Dėkoju, pirmininkė. Na, esu mažumos atstovė. A, kompromisas. Mes surašėme tiek daug žodžių, čia tiek daug sakinių, kad dabar tenka paaiškinti, kaip turėtų būti suprastas tas mūsų pasisakymas. E, prieiga prie darbo rinkos ir švietimo dalyvavimas visuomenėme gyvenime, mes sakome, yra būtinas dalykas moterims. Na, nežinau, ar tai atsispindi mūsų formuluotėje. Mes turėtume siūlyti, kaip tai pasiekti, tačiau siūlymų nėra čia. Nežinau, ar reikėtų tokį dalyką remti, tai tiesiog neturėtų prasmės. Tai yra tiesiog tuščias gestikuliavimas. Turime siūlyti konkrečius dalykus ir priemonės, kaip juos juos įgyveninti, be kompromisas. Aš jau sakiau tai ir norėčiau pakartoti dar kartą. Ten turėtų būti kalbama apie tai, kad reikėtų padidinti tų fondų mūsų minėtų finansavimą. Kol kas nieko nenumatyta. Mes juk diskutavome apie biudžeto padidinimą, ES parlamento biudžeto biudžetą, nes uh, valstybės narės daro viską, kad e, nepadidėtų tas finansavimas. Tai yra kvaila siūlyti kažkokio fondo finansavimo padidinimą. Pirmininkė, dėkoju. Na, suprantu, kad reikia pasižiūrėti, ką galėtume padaryti. O štai čia žiūriu į taisyklės ir procedūras ir tiesiog manyčiau, kad pirmininkų suėgoje turime išsiaiškinti, ką daryti, kad pasikeistų E, taisyklės taip, kaip mes norime. Aš jau sakiau per paskutinį komiteto posėdį, e, kad čia mes turime kelti klausimą pirmininkų sueigoje ir tada žiūrėti, kaip tą klausimą spręsti. Mes sulaukime daug pakeitimų ir jie buvo priimti. Tačiau moterų reikalų komitetas iškėlė šį klausimą ir tuomet tas komitetas užsirašant, kas ką pasakė. Taigi, čia, galbūt čia buvo žaliųjų e, šitie, šitie pakeitimai, o ne kitų frakcijų. No, man dabar truputį sunku susigaudyti, kuri frakcija ko norėjo. Taigi, e, bandysiu susigaudyti, e, kaip jau anksčiau sakiau, čia pakartosiu tiems, kurie atėjo vėliau, remiantis šitą paraiškomis diskusijomis dėl pakeitimų, dėl kompromiso. Aš manau, kad B e, e, e, kompromise turėtų būti pakeista social protection, pakeista į social inclusion, socialinę įtraukti. Socialinė apsauga pakeista į socialinę įtraukti. Ir čia aš siūlau, kad būtų įtraukta į kompromisą šitą formuluotę, kad čia nebūtų jokių pakeitimų dėl šios, šios formuluotės. Bet kokia atveju šitą formuluotę ir taip yra jau problematiška. Čia jau uh, uh, komitete mes aptarėme, kad negalima atskirai balsuoti dėl tam tikrų dalių šio kompromiso. Galima tik tai pritarti arba atmesti, bet jokių būdų neatskirti dėl atskirų dalių balsuoti. Taigi, reikia mums susitarti dėl galutinės formuluotės, būti vieningais ir šitas kompromisas turėtų būti patiktas visas balsavimu. Taigi, e, socialinė įtrauktis yra įtraukta į tekstą, į šitą kompromisą. Kitas dalykas aiškumo dėl, e, dėl Europos e, fondas pristaikom prie globalizacijos e, padarinių, nes ponia Maisner irgi pasakė, kad nenorėtų pritarti šitokį formuluotį. Tai ta mano nuomonė. Tada socialistai tikriausiai turėtų paaiškinti savo poziciją. Iš tikrųjų, aš nenoriu tos formuluotės, man jinai irgi yra problematiška ir trukdanti. Jeigu mes e, tikrai e, atmestume ją, tai man irgi būtų neblogai. Tačiau bet kokią atveju kompromisą mes turime galvoti apie galutinį tekstą ir tikriausiai turėtume pagalvoti apie tą pristaikom prie globalizacijos padarimų fondą, nes ir žalieji nepritarė šitai formuluotėjai. Taigi šitie pakeitimai nėra įtraukti į kompromisą, tačiau norėčiau, kad e, ponios Maisner pakeitimas būtų įtrauktas į šitą kompromisą. Ir galbūt mes galėtume čia mm, padiskutuoti dėl to, susitarti. Ir sekretariatui galėčiau pasakyti, ar e, tas e, fondas išlieka kompromise ar ne. Dabar e, kompromisas. Aš manau, kad visi, kurie pasisakė dėl šio kompromiso, iš tiesų ėjo viena bendra kryptimi. Paskutinis sakinys. Čia, revenue and expenditure side. Va būtent čia ir baigėsi šitas kompromisas, kompromiso tekstas. E, pridėtas sakinys buvo atmestas, išbrauktas. Dėl jo nebebalsuosime. Visiems kitiems aš galiu tik tai pritarti. Aš norėčiau tik tai pamastyti apie tai, kaip mes galėtume paaiškinti šitą sustiprintą bendradarbiavimą. Enhanced cooperation. Uh, Todėl aš manau, kad čia turėtume dar labiau pasidėrėti, suformuluoti pirmininkų suėgoje, nes e, nuolat iškyla tos pačios problemos ir e, aš pasiūlyčiau e, šiuo atveju tokio sustiprinto bendradarbiavimo gal netgi neplėtoti, nes tokiu atveju mes tik tai savo trukdome ir susidurėme su tokiamis situacijomis, nes galbūt įprasta, įprastas bendradarbiavimas čia mums padėtų. Nes sustiprintas bendradarbiavimas tik tai sukelia mums papildomų e, trukdžių. Taigi, e, toks man sudarė įspūdis. Čia e, būtent kalbant apie tai, kokios kompetencijos priklauso kuriam komitetui, kas parengs pranešimą, o kas nuomonę. Čia būtent jo labiau, kad šitas pranešimas ir neparengtas yra moterų komitetui todėl kartais man sunku suprasti, kad čia e, tie ginčiai vyksta dėl kompetencijos atskirų komitetų. Taigi e, buvo paminėti keli punktai, kurie yra svarbus ir tikrai įdomus ir norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šiais klausimais. Dėkoju. Žinia, kad rytoj 9.30 balsuosime. O dabar pereikime prie kito pranešimo. Ponios Harkin pranešimų, tai yra BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulio vertinti. Pone Harkinim žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimus. Džiaugiuosi sakydama, kad dauguma pakeitimų tikrai pagerino pranešimo tekstą. Dėl to esu kolegoms labai dėkinga. Aš pabandžiau įtraukti į kompromisinius pakeitimus, visus pakeitimus, kuriuos gavau. Yra tokių, kur, prie kurių nurodžiau minusą balsavimo sąraše, ne tik dėl to, ir tai yra ne dėl to, gal, kad man pasirodė jie neprimtini, bet dėl to, kad e, tų pakeitimų idėja, mintis jau buvo įtraukta į kitus pakeitimus ir į tekstą. Tai štai, stengiausi užtikrinti, kad pranešimas būtų nuoseklus. Mes neturėtume du kartus kalbėti apie tos pačius dalykus. Kai dėl BVP ir kitų rodiklių, reikia pasakyti, kad mes turime laikytis nuoseklių veiksmų. Mano e, supratimu, tenka kalbėti apie daugelį dalykų. Turime pripažinti, kad tos rodiklius reikės integruoti tarpusavį ir štai tada mes galime pasižiūrėti, kokią įtaką tai turės vienai ir kitai politikai. Tačiau aš manau, kad e, iš pradžių svarbu pripažinti, kad būtina susijęti BVP su kitais rodikliais ir turime susitarti, su kokiais konkrečiai. E, kaip jau sakiau, mes stengiamės į pranešimą įtraukti kiekvieną klausimą tik vieną kartą, aš taip pat pakeičiau žodį priemonės dviejose vietose ir kalbėjau labiau apie rodiklius. Aš manau, kad šitas žingsnis buvo teisingas. Dar žodelis dėl 57 pakeitimo. Ten įsivėlė klaida, aš labai atsiprašau. 57 pakeitimas yra neįtrauktas. Aš ir ponia Zimmer jau aptarėm šį dalyką, jos dabar nebėra salėje. Tiesiog balsavimo sąraše išliko tas pakeitimas. Jis nėra įtraukiamas į A kompromisą šis pakeitimas. Norėčiau tai jums priminti, kolegus. Norėčiau pertraukti, e, sako pirmininkė. Žmonės dar diskutuoja dėl prieš tai buvusio pranešimo. Ar galėtų tos diskusijos vykti už salės ribų? Nes jūs, kolegos, trukdote mums diskutuoti šiuo klausimu. Pone Zime, ar įmanoma išeiti iš salės diskusijoms? nes žmonės bando klausytis šios diskusijos ir tikrai labai nemalonu girdėti šį triukšmą. Pone Harkin, prašau. Dėkoju. Aš jau beveik baigiau savo įvadinį žodį. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris mano supratimu yra svarbus. 64 pakeitimas. Ten yra kalbama apie BVP, kuris liktų svarbiausias kriterijus, stengiantis nuspręsti, ar šalis ar regionus yra tinkamas regioniai pagalbai gauti. Ten yra kalbama apie tai, kad e, lygį gali nustatyti nacionalinės administracijos struktūros ir panašiai. Aš žinau, e, kad šiuo klausimu regi komitetas diskutavo, kad bus teikiamas pakeitimas. Tiesiog reikėtų gal atsisakyti kai kurių aspektų arba paminėti galbūt, kad vienas iš svarbiausių kriterijų tai turėtų būti arba vienas iš esminių kriterijų. Nes jeigu mes Manome, kaip pasakyta pirmame kompromise, kad BVP yra labai svarbus rodiklis ekonominiam augimui, tai tuomet mes negalime teikti, kad tai tas rodiklis yra absoliutus. Ir um, aš manyčiau, kad šia, šiai specifiniai sryčiai BVP turi likti svarbiausiau kriterijumi. Kai dėl antrojo tikslo regionams jie turi visą eilę kitų kriterijų siekiant išsiaiškinti, ar regionas turi teisę į pagalbą ar ne. Aš manau, kad mes čia galime pasiekti sutarimo, sušvelninti šiek tiek mūsų siūlomas formuluotės. Ir aš manau, kad pasitikėjimo truputis nepakenktų ir susitartume. Ir norėčiau išgirsti, ką kolego šio klausimu mano. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju. Ponas Haumina, paskui ponas Lambert. Prašau. Good heavens, thank you, Madam Chairman. I'm astonished to be. Sveiki. Uh, э, nustebau pirmas gavęs žodį. Mums kyla tam tikro susirūpinimo frakcijoje. Na, jūs pirmas pakelėt ranką, sako pirmininkai, tai pirmam žodį ir sutikė. Labai mielas, sako kalbėtas. Mm. Tai štai, mums kyla susirūpinimo dėl šio pranešimo. Faktas yra tas, kad BVP yra puikiai nustatytas ir gerai suprantamas kriterijus. Tai yra ekonominis rodiklis, tai yra objektivus rodiklis, gerai nustatytas vartojimas rodiklis visame pasaulyje. Ir tarptautinio lygmenio atlikti palyginimų šio rodiklio dėka yra lengva. Ir štai dabar manau, kad to, to pranešimo tikslas yra marginalizuoti, nustumti pašonę šį rodiklį. Aš manau, mes turime aiškiai pasakyti, kad mes turime labai aišku ir objektyvų rodiklį. Gali atsirasti tendencijų pačiame komitete numatyti mažiau Tačiau e, tokiais atvejais mes turime atkreipti dėmesį tai, kad kai kurie ekonominiai sprendimai ne visada yra geri mūsų aplinkai arba mūsų geroviai. Taigi e, e, dabar reikia pasvarsyti, kokie yra tie rodikliai, kurie parodytų mums geresnį bendrą vaizdą apie mūsų plėtrą ir kur dabar yra atsidūrusi ES. Aš manau, kad strategai politikai, e, iš esmės dabar jie savo pažangą, tiksliau šalių pažangą nori parodyti tik tai imdami vieną ekonominį rodiklį, tai yra bendrą vidaus produktą. Čia būtent 45 pakeitime e, į tai atsižvelgiama. Taigi, e, BVP, žinoma, yra svarbus rodiklis, tačiau neturėtų būti juo remiamasi priimant svarbius sprendimus masto ekonomiką. Kaip aš jau pasakiau pasarąjį kartą, kad ponios Harkin eh, pranešimo kryptis yra tikrai teisinga eh, ir mums tam tikrų eh, problemų kilo dėl 64 pakeitimo, o jeigu būtų rastas alternatyvus tekstas, tai žinoma balsuotume už jį, tačiau dabar balsuosime prieš. Nes iš esmės šitas pakeitimas netitinka pranešimo esmė. Žinoma, ten naudingos idėjos pateiktas yra. Tačiau bet kokiu atveju e, aš čia, kad nekiltų tam tikrų staigmenų, sakykime, dėl to, dėl mūsų balsavimo rytoj, tai aš iš karto pasakau, kurie pakeitimai mums nepatinka. Mrs. Uh, Maran Chartier, followed by uh, Mrs. Gorans. Pone Marin Chartier. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nusilenkti ponios Harkin darbui. Labai sąžiningai atliktam, labai puikiai atliktam. Nuo to laiko, kai buvo sukurta BVP savoka, pats BVP turėjo būti kažkaip apibrėžiamas, tas savoka turėjo vystytis. Dabar e, norėčiau kolegai, e, kuris replikavo, kad EPP frakcijos nėra salėje. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie kolegos nuogastavojo, kai kurie kriterijai, kurie dabar siūlomi pakeitimuose, yra nebūtinai galimi išmatuoti ir jų negalime išnagrinėti, negalime nustatyti, ar jie kaip nors įtakos ar neįtakos politinius sprendimus. Kita vertus, kai kurie iš tų kriterijų liečia piliečių gyvenimą. Ir netgi pasakyčiau, kad tą gyvenimą liečia labai asmeniškai. tie kriterijai yra tokie, kad tikrai labai sunku juos objektyviai išmatuoti. Na, sakykime, tokie rodikliai kaip privatus gyvenimas ar e, mentalinis gerbuvis, protinis gerbuvis. Galima išmatuoti BVP kažkokioje tai valstybėje ir pažiūrėti, kad toje pačioje valstybėje yra žmonių, kurie gyvena e, gana skurdžiai. nes BVP sugražinimas e, galbūt nelabai gerai atsiliepia į piliečių poreikius. Na, kai kurie kiti, kai kurie dar kiti rodikliai daugiau remiasi jausmais negu strategija. Jie labai sunkiai išmatuojami. Ir būtent dėl to kai kurie kolegos labai susijaudino gavę tokius pasiūlymus. Būtent dėl tos priežasties šiandieną nėra pritarimo dėl C, D, E ir F kompromisų, kuriuose ir yra tie tokie jautrūs ir nebūtinai stabilūs rodikliai e, nuro, išdėstyti. Taigi tokia būtų EPP pozicija. Mes žinome, kad BVP reikia kažkaip tai e, vystyti, tačiau jį vystyti reikia remiantis stabiliais, išmatuojamais ir visur suvokiamais rodikliais, kad tie rodikliai būtų galimi panaudoti ir išmatuoti visur. Dėkoju, kolega Kingigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad tas važiuojimas yra geras, savalaikis, Statistika keičiasi labai greitai, greitai dėl BVP vystimus vienoje ar kitoje šalyje. Susidaro įspūdis, kad e, patiriama rimtų socialinių pasiekmių, tačiau mes neturime jokių rodiklių, kurie daugiau atskleistų šios krizės pasiekmes. Tad manau, kad čia tema dirbti jau seniai yra laikas. Aš norėčiau pasakyti, kad BVP yra vienas iš svarbiausių rodiklių, tačiau turime pasitelkti ir kitų rodiklių. BVP yra tas dalykas, kuris uh, apima daug dalykų, bet žinome, kad auga neligybė, auga skurdas. Svarbu, kad būtų tinkamai paskirstomas gerbuvis valstybėse narėse. BVP kol kas to neatspindi. Aš manau, kad e, pakeitimuose paminėti siūlomi pakeitimai matuojant, sakykime, ekonominę gerovę, nėra apskaičiuojamas, pavyzdžiui, darbo aplinka, pavyzdžiui, kas skatina dirbti geriau. Va, tokius rodiklius neatsižvelgime. Ir iš esmės šitas pranešimas dėl mūsų visų e, pakeitimų pasidarė išsamesnis ir mes tuos kompromisus e, sveikiname ir pritarsime jiems, išskyrus tik tai vieną kompromisą. Tai būtent, e, kaip jau minėjau, kad ten yra neminimas santykis su geru darbu. Taigi ir dabar e, toliau prižadu, kad e, bendradarbiausime gerindami šią nuomonę. Ačiū, e, panė Šiotir, toliau panas Ungurianį. Aš norėčiau dar kartą sugrįžti prie pirmojo pasisakymo. Aš manau, kad būtinybė arba faktas, kad BVP mums neparodo to, ką mes norėtume pamatyti, Čia iš esmės jau komisija apie tai kalbėjo. Ir pakankamai aiškiai. Tai būtent vienas iš pagrindinių punktų e, komisijos dokumento yra konstatuoti, kad BVP nelabai išsamei aprašo pažangą ir kad e, e, taip supranta ir du trešdaliai ES piliečių, kurie nėra įtraukiami, pavyzdžiui, į BVP apriepties rytį. Todėl yra tam tikri mm, pakeitimai Štiglis, Štigliso e, e, komisija būtent pateikė tam tikrus pasiūlymus, tai čia ir e, ekonominio bendradarbiavimo Europos BPO, tai būtent ekspertai į tai yra atsižvelgę. Tai, tai ir buvo konstatuota, kad, kad vien tik tai taikant BVP, iš esmės pažanga skirtingai apskaičiuojama ir ES lėšos nėra panaudojamos tinkamai, nėra nukreipiamas tinkama linkme. Ir aš manau, kad komisija čia e, šitas išvalgas kaip tik tai ir pateikė, ir pagrindė jas. Ir ten yra e, paminėti kai kurie esminiai punktai, tai kad e, didžioji ES gyventojų dalis būtent irgi nėra apriepiami BVP pažangos ataskaitomis. Tai būtent ir iš esmės labai būtina pritarti ir priimti naujus e, kriterijus, naujus rodiklius, kurie padėtų e, nustatyti, ar regionas vytosi gerai, ar stagnuoja. Tai yra vienas svarbus dalykas. Ir dar vienas kitas dalykas. E, parlamentas mm, per pastarąjį plenarinį posėdį didžiąją daugumą balsavo tai, kad, kad Gini indeksas būtų pridėtas prie BVP rodiklių. Ir manau, kad tai yra labai gudrus žingsnis ir pusės, nes būtent Gini rodiklis yra iš tikrųjų apriepiamas, tiksliau, prašomas visame pasaulyje ir jisai puikiai papildys BVP rodiklį. Ir juo galima labai puikiai aprašyti tame regione, kuriam, pavyzdžiui, BVP auga, yra vis dėlto pajamų skirtumai. Žinoma, iš to pagal šį rodiklį dar negalime iškart pasakyti, kas ką ten daro blogai arba gerai. Tačiau bet kokiu atveju vyriausybė arba regiono vadovybė gali jau atsižvelgti į tokią, į tokią informaciją, į tokius duomenis. Ir manau, kad vis dėlto verta plėtoti šią temą, atsižvelgti į naujus rodiklius, nes e, didžioji e, dalis ES piliečio jau pritarė tam, kad BVP vien tik negalima prašyti pažangos. Thank you. Before I go back to uh, Marian Harkin, uh, Mr. Ungurianu. Pane Ungurianu, prašau. E, că aș vrea să remarc că e, e, GDP... Ačiū. Norėčiau pastebėti, kad BVP rodiklis nėra tobulas dalykas, Tačiau tuo pačiu tai yra nepakeičiamas dalykas. Kodėl? Todėl, kad jau galima kai ką išmatuoti. Ką galima išmatuoti? Galima išmatuoti, kokia yra atlikta ekonominė veikla per metus. Jums leidus, pabandysiu kartu su jumis pasvarstyti, kas tie 14-15 kriterijų, kurie dabar buvo pasiūlyti. E, nusikalstamumas, kultūrinis dalyvavimas, šeima. E, Čia yra tik keletas iš jų. E, viešojo pasitikėjimo lygis. Mental well-being, e, gerbuvis, sakykime, mentalinis gerbuvis, gerbuvis, bet angliškai geriau pasakysim. Kodėl mes nu, prie šitos visos kolekcijos nepridedam social networking? Na, jūs negalite dabar užvelgti visų pakeitimų, jūs galite dvišalių pagrindų aptarti šios dalykus, bet dabar uh, manyčiau, kad turite apibendrinti, kalbėti apie esmę, o apie atskirus rodiklius dabar kvieščiau nekalbėti. Taip, aš puikiai supratau jūsų pastabą, dėkoju už ją. Norėčiau apie ketvirtą pakeitimą pakalbėti, kuriame yra pasakyta, kad BVP yra paprastas ir neadekvatus rodiklis. Man atrodo, kad tokia apibrieštis tikrai neturėtų būti uh, nefiguruoti rimtoje diskusijoje. Dar norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į 17. Uh, e, subjective well-being. G kompromisas. Čia daugiau sėtina su ideologija. Ir dar C kompromisą norėčiau, į C kompromisą norėčiau kreipti dėmesį. Uh, um... Dėkoju. Marian Harkin, apibendrinimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Dėl kai kurių iškeltų kolegų klausimų. Na, pritariu, kad BVP yra išmatuojamas ir aiškus rodiklis, tačiau daugelis iš mūsų sutiks, kad reikia papildomų rodiklių, net Europos komisija pati tai pripažįsta. Ir e, žinoma, šiuo atveju, kai BVP yra geriausias dalykas, nes ten kalbama apie ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos reikalus. Tai yra tie dalykai, kur, nuo kurių priklauso žmonių gyvenimo kokybė. Aš manyčiau, mes kalbame ne apie tai, ar reikia kitų rodiklių, tiesiog turime rasti, kokiu jų reikia. Aišku, turime būti nuoseklus savo veiksmuose. Svarbu yra pasakyti štai ką. BVP nematuoja aplinkos tvarumo. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje kertami miškai, BVP dėl to auga, bet juk aplinkos būklė nuo, nuo to negerėja. Pavyzdžiui, E, žmonės atsiduria kalėjimuose, tai irgi gali, pavyzdžiui, padidinti šalies BVP, bet juk nieko neprisidės prie visuomenės gerbūvio. Ir taip visai e, eilė kitų atvejų galėtume paminėti. Aš nemanau, kad prie tų dalykų dar reikėtų grįžti. Pone iš Arcie norėčiau atsakyti. Aš pajutau, kad kai kuriuose pakeitimuose yra kalbama apie socialinius dalykus. Jeigu G kompromisą pažvelgtumėte, aš kalbėjau apie įvairias kategorijas. Aš tiesiog paminėjau e, dalykus, tarp kurių reikės dar pasirinkti. Pavyzdžiui, skurdas, kultūriniai trauktis yra tie dalykai, kuriuos pasiūlė APP frakcijos nariai. Na, ne aš dėl to nusprendžiau kokios tos kategorijos turėtų būti. Tiesiog aš stengiuosi įtraukti tuos kriterijus, kurie yra, sakyčiau, protingi, e, bet tai galėtų būti irgi tas dalykas, dėl kurių reikėtų spręsti, pasirinkti. Reikėtų rasti tam tikrą bendrą sutarimo platformą. Na, suprantu, kad tam prireiks laiko. Pone Zimmer, norėčiau pasakyti štai ką. Mes e, peržvelgsime kompromisus ir aš galėsiu dar e, pasakyti, kad atsižvelgs labiau jūsų siūlymus. Ponai Šolt, čia norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tie papildomi rodikliai yra naudingi. Ponui Unkoreanu, norėčiau sakyti štai ką, jūs a, teisingai pasivėte dėl ketvirto pakeitimo. Jeigu pažiūrėtumėte į penktą, tai yra mano pakeitimas, kurį pakeičiau. Nes aš atsišėmiau tą žodį, kuris buvo pavartotas neteisingai. Ir pasikeitė mano pasikeitimas, tai buvo mano klaida. 17 pakeitimas, dar neturiu laiko peržiūrėti jo labai atidžiai. Pone Gons taip pat pakeitė pakeitimą, e, nes vertikalus gerbuvo paskirsimas dar nėra įgyvendintas. Jeigu pažvelgtumėte į globaliai susidėjusią situaciją pamatytumėte, kad taip, na, ši sistema nėra įdėkta. Sutinku su jumis dėl ketvirto pakeitimo. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Balsuosime rytoj iš ryto dėl šio dokumento. Kita tema. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Žanluk Benamijas yra pranešėjas šiuo klausimu. Dėl pranešėjai norėčiau suteikti įžangai žodžio. Prašau. Merci, Madame la Présidente. Dvi minutės pranešėjų. Bien, dėkoju. Pabandysiu kalbėti kaip galima glaučiau. Dėl nuomonės, dėl direktyvos norėčiau pasisakyti. Aišku, tai yra labai delikati tema ir reikalinga čia surasti kažkokių tai kompromisų. Juos pabandysiu ir pasiūlyti. Dėl pirmosios dalies e, aiškėja kompromisas dėl C Aš 16, 17 ir 18 pakeitimus norėjau atsižvelgti. Atrodo, kad čia didesnių problemų jokiai frakcijai nekilo. Dėl antros dalies D kompromisas. Čia, aišku, daug sudėtingesnis dalykas. Aš siūlau kompromisą, remiantis 23, 24, 28 ir 29 pakeitimais. Ketvirta dalis. Čia ko gero problemų daugiausia, nes kompromiso nėra. Aš norėčiau pasakyti, kad e, pono Baltazaro žodinis pakeitimas labai panašus į kompromisą, bent jau atsako šis pakeitimas į tai, ką suformulavo ponas Barnier, Europos komisaras. Dėl penktos dalies kompromisas buvo sudarytas 41, 42 ir 43 ir 44 paragrafais remiantis. Dėl šeštos dalies F kompromisas. Čia atsižvelgime į 50, 51, 52, 53, 54 ir 55 pakeitimus. Jeigu dabar pereisime prie konstatuojamosios dalies tai pamatysime, kad A kompromisas buvo padarytas atsižvelgiant į antrą, ketvirtą ir penktą pakeitimus. B kompromisas dėl A, A pakeitimo buvo sudarytas atsižvelgiant į aštuntą ir devintą pakeitimus. Atrodo, kad ir viskas. Visus kompromisus paminėjau. Aišku, suprantu, kad gali kilti sunkumų, būtent dėl ketvirtosios dalies. Uh, Dėkoju. Elizabeth Šelter, prašau. Ja, vielen Dank. Ich norėčiau e, pateikti tam tikrą informaciją e, jos vardu. Jie žaliųjų vardu dirba. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kompromisus. Iš esmės jie yra labai geri, galime daugeliu iš jų pritarti. Mes norėtume e, turėti tokią direktyvą, kuri būtų tinkamai apibriešta ir tinkamai apibrieštų visą teisinę situaciją ES. Tai būtent, kas būtų reikalaujama šitą direktyvą. Tai būtent, kad būtų pakeista situacija tokia, kuri susiklostė anksčiau su ankstesnė paslaugų direktyva. Aš, aš manau, kad dabar sutikimas didesnės teisės yra valstybėms narėms ir aš manau, kad e, į, į tai turėtų būti labiau atsižvelgiama. Ir čia galbūt kai kurie apibrėžimai e, nebūtinai ir padėtų. Antras dalykas, kuris yra e, praktiškai esminis, kur mes norėtume pritarti Žanlukui, tai būtent, kad darbo teisė turi būti traukta į paslaugų direktyvą, kur būtų reikalavimas tam tikros darbo sąlygos. Ir čia mes šimtų procentų pritarėme Žanlukui labai svarbu, e, kad šitas kompromisas būtų priimtas šio klausimu. Tai yra tokie punktai, kuriuos norėjau perduoti ponios Turinin vardu ir manau, kad e, bendradarbiavimas su jumis bus vaisingas ir toliau. Thank you. Uh, Mr. Christens. Ačiū. E, pane Kristensen, po to pane Barančatį. Ačiū. Dėkuoju. tai, kas buvo pasakyta, aš galiu paremti. Kompromis. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Eh, eh, Iš esmės yra įtraukti visi elementai, kurie yra eh, svarbus būtent nagrinėjant šią problematiką. Tai būtent kalbant apie tai, kaip yra gyvenimo paslaugų direktyva. Tai yra labai svarbu, ypač kalbant apie laisvę, darbuotojų judėjimą ir apie laisvę teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Iš esmės e, e, nėra taip, kad e, bendrosios rinkos taisyklės yra svarbesnės už darbuotojų teisės. Ir dabar kartais kyla problemų valstybės narėse. Ir kaip pranešėjas jau pasakė, žinoma, yra problemų susijusių su ketvirtu punktu. Ir čia mums reikia papildomos apibriešties. Tai būtent kas yra tokios paslaugos, e, kurios yra bendra, bendrai ekonominiai geroviai skiriamos ir, ir taip toliau. Tai būtent tai yra tokie dalykai, kurie sunkiai apibrėžiami. Ir valstybės narės mano, kad šitos rytis turėtų būti e, labiau apibrėžtos, tai būtent, kad būtų aišku, kada teikiamos tokios paslaugos, kurias jau minėjau. Ir e, kas, kokia yra šių paslaugų koncepcija Tačiau iš esmės, e, net žvelgiant šitas apibrieštas, yra tikrai puikus darbas. Ačiū, e, panė. E. Merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš prisijungiu prie visų, kurie sveikino Žanliuk Benamės atliktą darbą. Apibendrinu labai greitai. EPP pozicija. A, B kompromisai mums priimtini, taip pat priimtinas kompromisas C ir E kompromisas. Tačiau problemos lieka kai kurios dėl 2D paragrafo, tai yra dėl antrojo paragrafo D kompromiso, EPP ne viską Trijų viskam pritarė šito kompromiso. Dėl šeštos dalies F kompromiso taip pat lieka problemų. Lygiai tas pats pasakytina apie 25 dalį. Čia APP e į jį žiūri labai rezervuotai. Balsuosime dar dėl šito klausimo, balsavimas bus labai svarbus. Tai štai tiek tiek e, norėjau pasakyti dėl mūsų balsavimo, kuris vyks rytoj. Panas Baltazar. Pane Grinį. Ačiū. Ir aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, kad tokią sudėtingą temą palėtė. Norėčiau dėl 46 dalies pakeitimo pasakyti E, paraginti balsuoti neigiamai. E, čia tiesiog piliečiai turėtų lengviau e, galėti pasiremti konsultavimąsi procedūrą. Panas Baltazarį. Ačiū pirmininkė. Aš neturiu kažko tai esmingesnio pridurti prie to, ką sakė kolegė iš EPP frakcijos. Tačiau vis tik tais norėčiau pasakyti, kad mano pareiga yra jums pareikšti dėkingumą už viską, ką padarė pranešėjas. Nes pranešėjas ieškojo bendro sąlyčio taškų dėl šios direktyvos, kuri yra beje labai aktuali ir labai svarbi. Deja, mūsų nuomonės išsiskiria dėl ketvirtosios dalies ir manau, kad čia tikrai būtų sunku surasti kažkokį tai pagrindą sutarimui, nes e, kiti pakeitimai dar kitų kolegų buvo pateikti, e, viskas e, labai panašu į tai, ką aš siūliau žodžiu pakeisti, pozicija jau buvo prašyta, tačiau šiaip ar taip direktyva, aišku, stumsis toliau į priekį ir pamatysime, kokie, kas bus akcentuojama pačioje pabaigoje. Ačiū poniai Harkin. Pane Harkin, du dar pranešėjas. Ačiū, aš norėčiau e, padėkoti kaip ir kiti kalbėtojai, e, ponai Benamies e, už jo puikų pranešimą, nes iš tiesų tai yra labai sudėtinga situacija ir sudėtingi klausimai, kurie aptariami ir sunku rasti e, pritarimą sprendžiant šios klausimus. Todėl būtent norėčiau išreikšti savo sužavėjimą jo darbo. Taigi mes, mes galėsime EBRC pakeitimus galėsime pritarti. D ketvirta dalis dėl jo yra iškilusi tam tikra problema. Mes pažiūrėsime, ar bus pritarta šitai ketvirtai daliai. Tačiau, e, bet kokiu atveju, norėčiau e, padėkoti ponui Bėdamiesui už e, jūsų sudėtingą darbą. Ačiū, jeigu niekas nenori dar pasakyti, tada perdodu žodį pranešėjui. Dėl 46 pakeitimo tikrai neatsimenu, reikia paskaityti, aš jį perskaičiau ir tikrai galiu pasakyti, kad savo nuomonę galiu pakeisti dėl šios dalies. Dėl kitų, na, nesakau, ponė Bartazarai, kad jūsų tas pakeitimas, kurį pateikėte žodžiu, nepanašus į tai, ką pasakė ponas Barnė paskutiniu metu. Tai gali būti priimtinas kompromisas, nes Europos parlamentas nuolatos panašių dalykų reikalauja, kaip tai, dėl paslaugų direktyvos ir dėl visko, kas su juo susiję. Na, o šiaip norėčiau pasakyti, kad jūsų pakeitimas man tinka. Man atrodo, kad tai yra kompromisas, man tas kompromisas priimtinas, daugiau, ką nors pasakyti negaliu apie bendrų PVSM portalinę susijusių su paslaugų direktyva. Daug dar yra sunkių vietų šioje direktyvoje. Darbas sunkus, mes neturime esminės ataskaitos, todėl dirbti dar sunkiau mums kaip komitetui. Na, galiu kažkokiu nuolaidų dar padaryti, jas ką tik tais ir padariau, tačiau nedaugiau to, ką jau dabar padariau. Ačiū. Uh, Dėkoju balsuosime rytoj iš ryto dėl šio dokumento taip pat. 9.30 balsavimas prasidės. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra tyrimo darbuotojų sveikatos ir saugos ryčių sąnaudoms taikomų direktyvų įgyvendinimas pristatymas. Prašom, kolegis, teiksime žodį. 2010, 2010 strategijų taip pat yra kalbama apie tai. Norėčiau ponui Takula suteikti žodį. Jis taip pat keletą minučių galės pasisakyti, kol atvyks pranešėja. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Perskaičiau atidžiai šį pranešimą. Mano pradinė reakcija prieš skaitant buvo tokia. Aš girdėjau, kad bus daromas šis pranešimas ir aš buvau kritiškai nusiteikęs. Stoiber pranešimas yra puikiai žinomas, kalbant apie sveikatą ir saugą darbe. Mes jau diskutavome dėl to valdyboje atitinkamų ir panašiai, kalbėjome apie sveikatą ir higieną darbe. Visi pakeitimai išskyrus vieną nusipelno šiek tiek kritikos. E, rašytinio pranešimo siūloma atsisakyti dėl rizikos vertinimo darbe. Konsultavimas į darbę yra taip pat svarbus klausimas ir jis yra susijęs su didžiai e, įmonės ir vidaus rinka. Šiame pranešime, kurį turime savo rankose, nu, yra tokių dalykų, kurie nusipelno šiek tiek kritikos aš jau kalbėjau, kad siūloma priimti tokius dalykus, kurie pranešime nėra minimi. Vėlgi, manyčiau, kad BVP reikėtų aktyviau minėti kaip rodiklį, tačiau to nedaroma. Taip pat buvo atlikta studija dėl lygų poveikių 5 procentai yra prarandami, pavyzdžiui, Europos valstybėse. Turime taip pat kitą studiją, kur beveik 6 procentai, 6 procentai nuostoliai BVP Australijoje dėl blogų darbo sąlygų. Suomijoje buvo prieita prie išvados, kuri būtų tokia. Iš ankstinė pensija būtų išeitis. 57 metų su pusė žmonės gali išeiti pensiją, dabar 60, iki 68 reikia dirbti, norint gauti pensiją. 50 kartų siekia tą pagalbą, kurią tokią formą gauna valstybės narės, kurią, lyginus tą pagalbą, kurią gavo Graikija. Galbūt reikėtų darbo inspektorius mokyti papildomai Europoje. Pavyzdžiui, turime apie 25 milijonų žmonių, kurie yra neįgalus ir kurie gauna pensijas. 2 milijonai žmonių kenčia nuo nuolatinio invalidumo. Eurostat pranešime kalbama apie 7 tūkstančius nelaimingų atsitikimų, 20 milijonų e, darbuotojų lygų kas trečias darbuotojas po lygos nebegali grįžti į darbą. Tai irgi yra tam tikri kaštai. Susidaro įspūdis, kad niekas iš apklaustų asmenų šiame pranešime nebuvo darbo inspektoriai ar įmonių atstovai. Susidaro įspūdis, kad 20 tūkstančių inspektorių turėtų patikrinti tų, tų 20 milijonų įmonių. Užtektų, kad inspektorių, vienas inspektorius patikrintų vieną įmonę per metus. Nemanau, kad tai yra didžiuliai administraciniai kaštai. Nepaisant kai kurių susirūpinimą keliančių, keliančių dalykų, reikia paminėti ir pozityvius dalykus. Panešimo pristatymas yra geras dauguma rekomendacijų rezultatų yra geri. Europos e, agentūros atitinkamus, kurie aš atstovauju darbas, yra pripažįstamas. E, tinkamai kalbama pranešime apie rizikos įvertinimo priemonę. Diskutavome su darbuotojų atstovais, su darbdaviais. Online Active Risk Assessment priemonė yra taikoma. Mūsų siūloma priemonė apibendrinant būtų tokia. Manau, kad e, pranešimas yra geras, bendrai šnekant. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už puikiai atliktą darbą. Dėkui. būtent e, e, tyrimas parengtas atsižvelgiant į 2020 metų Europos strategiją. Taigi, pradėkite savo pristatymą. So think... Ačiū, aš e, ką tik įėjau į, į salę. Aš manau, kad dabar turėtume visi matyti jau ekranuose mano pristatymą. Aš supratau, kad čia buvo jūsų komentarai mano pranešimo, tačiau girdėjau tik tai pačią pabaigą. Ačiū ir už tai. Taigi aš atvykau čia, kad pristatyčiau mm, pranešimą, kalbant apie mm, direktyvų įgyvendinimą ES susijusiu su sauga darbe ir sveikata. Per pastarosius penkis mėnesius buvo vykdomas šitas tyrimas, šio tyrimo tikslai su mm, e, saugos darbe ir sveikatos, visuomenės sveikatos svarba. Ir būtent e, kaip e, šie faktoriai galėtų prisidėti prie mažų, ypač mažų ir vidutinių įmonių ekonominio pajėgumo. Tai būtent čia bus aptarimi ir tam tikri galimi poveikiai pasiūlymų, kurie patikti šioje srityje. Tai būtent sumažinti administracinę naštą, ypač sveikatos ir saugos darbe srityje. Mes e, e, e, peržvelgėme, kaip įsipareigojame šioje srityje mažose ir vidutinėse įmonėse yra vykdomi. Čia ir mes bandėme įvertinti, ar, sakykime, prievalį teikti informaciją tai galėtų būti našta siekiant bendrųjų tikslų prevenciją nelaimingo atsitikimų darbe ir siekiant išvengti lygų, profesinių lygų ypač darbe. Šitas tyrimas yra pagristas daugiausia e, dokumentų tyrimais, e, įskaitant e, mm, OŠE dokumentais. Dokumentus. Taip pat buvo apklausti e, atitinkami ekspertai Europos komisijoje e, ir suinteresuotos šalis, e, OŠE e, darbuotojai, pareigūnai 391 direktyva, ten yra išvardyti pagrindiniai principai e, susijęs su e, darbo saugai sveikata. Ir ten e, su jie susijusios yra tam tikros atitinkamos direktyvos, apie 90 direktyvų. Šios direktyvos jau egzistuoja planas buvo peržvelgtas 2004 metais, buvo, buvo pateikta ataskaita, peržvalga e, Europos komisijos ir ten buvo nustatyta, kad ypač mažos įmonės e, susiduria su tam tikromis problemomis, jos skundėsi dėl šių teisės aktų trūkumų. E, daugiausia pastabų buvo susijusios su rizikos vertinimu, su darbuotojų dalyvavimu ir mokymu. Būtent susijusi su Taip pat e, e, tradiciškai su didelė rizika susiję sektoriai, tai žemės ūkis, e, statybos sektorius, juose buvo nustatytos pakankamai nemažos problemos. Taip pat buvo nustatyta, kad direktyvų perkelimas sukėlė tam tikrus trūkumus arba problemas iš valstybės narės, nes jos anksčiau rėmėsi kompensacijų principu, o dabar e, labiau akcentuojama yra prevencija. E, dabar kitas dalykas - problemos susijusios e, su šių direktyvų įgyvenimu yra susijęs su, su informacijos trūkumu, kuri buvo. Tai būtent informacija turėtų būti teikiama gebėjimai buvo prašti, įgūdžiai per, per menki, e, e, mokymo medžiagos trūksta. Be to trūko tam tikros išorės pagalbos, tai būtent specializuotos e, techninės pagalbos. Įgyvenant šias direktyvas. Taigi, kai, kai kurie šios problemos buvo susijusios su bendra ES strategija 2012 metais, siekiant saugą darbę ir darbuotojų sveikatą. Ir buvo siekiama 25 procentai sumažinti nelaimingų atsitikimų e, skaičių iki 2012 metais darbė. Tai vėl veiksmai buvo e, e, vykdomi bendrijos lygmenių, tai daugiausiai dėmesio skiriant, atnaujinant ir, ir supaprastinant teisės aktus ir padidinti valstybių narių bendradarbiavimą bei kitimąsi gerąją praktiką. Be to, sakykime, buvo imtasi konkrečių veiksmų, e, skatinant ir suinteresuotas šalis imtis tam tikrų priemonių, tai būtent nacionalinių lygmenių. ES veiksmų programa sumažinant e, administracinę naštą ES. Ir e, kai kurie partneriai mane, kad e, šita, šita programa iš esmės prieštaravo ankstesnėms strategijoms siekiant sumažinti nelaimingas tikimų atvejus darbe. Čia buvo e, siekiama sumažinti iki 2012 metų 25 procentais būtent administracinę naštą. E, 2000 metais ta programa buvo e, priimta ir buvo imtasi e, įvairių priemonių, tai kad būtų įvertinamos administracinės naštos įvairiose politikos rytyse. Ir komisija 2009 metais priėmė komunikaciją nustatytos 13 prioritetinių sričių, įskaitant e, darbo aplinką ir e, darbo santykius. Aštuoni konkretus pasiūlymai buvo pateikti, e, kaip sumažinti administracinę naštą būtent darbo aplinkoje. Du pasiūlymai buvo priimti, šeši parengti prieimimui šioje, šiame tyrimė yra atidžiau panagrinėjami tie šeši pasiūlymai. Dabar e, žiūrint į konkrečius pasiūlymus, kaip sumažinti administracinę naštą, galima pasakyti, kad pirmas yra prieštaringiausias tikriausiai. Tai būtent, e, kad mažiausios įmonės mm, e, neprivalėtų pateikti raštu įvertinimą nes e, nesilaikoma tam tikrų prievalių susijusių su teisino įgyvenimu. Nes šitas, e, šitas vertinimas turi būti vykdomas, rizikos vertinimas. E, mūsų turimos informacija, informacija remiantis bus atlikta, atliktas tyrimas šio siūlymo prieš įmantis veiksmų šioje, šioje srityje. E, būtent e, dėl šito pasiūlymo mes kalbėjome su ekspertais ir su e, valdybomis. Ir čia buvo sutarta, kad iš tikrųjų tai ne pats geriausias būdas spręsti administracinės naštos problemą. Mažiausiams įmonėms neturėtų būti panaikinta prievalė iš esmės reiktų atsižvelgti galbūt daugiau į įmonės e, nu, pobūdį ir sektorių. Vienas iš tų šešių, kurias mes dabar tyriame, buvo susijęs e, su tuo, kad, sakykime, valstybės narės galėtų e, tarsi paprastintą versiją perkelti šitų direktyvų susijusių su e, darbo saugai sveikata. Čia svarstama šitas pasiūlymas. Man atrodo, kad čia yra bent jau bendrai sutariama, supratimas e, apskritai šių direktyvų tikslo. Ir kad būtų labiau atkreiptas dėmesys į šitą direktyvų įgyvendinimą. Ir tačiau reikia išsiaiškinti, e, kokį poveikį padarys šitas pasiūlymas e, apskritai prevencijai. Kitas pasiūlymas čia aš manau, kad e, prieš mane kalbėtojas kaip tik minėjo šitą, šitą veiksnį. Čia šitas pasiūlymas dar svarstamas. Ir vėlgi. Tai būtent, kad šitie e, darbo inspekcijų vizitai būtų veiksmingesni, panaudojant turimus resursus geriau. Tokia esmė šio pasiūlymo. Tačiau e, ar tai tikrai sumažins administracinę naštą, ar e, čia prevencija neiškils grėsmė. Šitie. Visi taip turėtų būti, jeigu turėtų būti veiksmingesni, e, būti tikslingesni, tai būtų labiau atsižvelgiama į riziką, tikriausiai būtų kitoks požiūris, tai tas įmonės, kur e, šita e, rizika yra mažesnė. Ir e, galbūt reikėtų pasidalinti gerąją praktiką tarp valstybių narių, bei bandyti su jumis aptarti galimas tokio pasiūlymo įgyvenimo formas. I have a bit of a cold, I'm sorry. Atsiprašau, šiek tiek peršalau. Šitas pasiūlymas yra susijęs e, su tuo, kad e, gairės būtų parengtos geresnės e, statybų įmonėms. Čia mes remiamės tą informaciją, kuriams buvo pateikta ir, ir niekas negalėjo įrodyti, kad, sakykime, tos gairių pagerinimas turės kokį nors blogą poveikį dabartinėms mūsų strategijoms. Tik tai gerų dalykų tikimasi iš, iš, iš gairių požiūris. Tai būtent, kad čia įmonės ir specialistai turėtų įvertinti šitą riziką, dalintis informaciją, tai iš tikrųjų teigiamas dalykas. Tik tai vieninteliai klausimai yra. Kaip, sakykime, individualiams įmonėms būtų pritaikomi tokie bendri sprendimai kaip galima tas e, e, priemonės paversti naudingomis visiems. E, nes iš esmės tos priemonės turėtų būti pritaikytos tam tikrų konkrečių įmonių specifiniams poreikiams. Ir galiausiai paskutinis pasiūlymas, kaip sumažinti administracinę naštą. Tai pagerinti informavimą apie pagrindinius faktus apie karcinogenus. Čia e, iš esmės jau veiksmai tam tikri numatyti šioje srityje, tačiau e, neįmanoma nustatyti, kokius, kokį poveikį turės šitas sumažinti administracinę naštą, kurias pateikė komisija. Dauguma iš jų, e, kaip, kaip jau e, sakiau, e, buvo tikėtasi, bus priimtini, išskyrus tą pasiūlymą, kad mažiausios įmonės neturės raštu vertinti rizikos Tačiau bet kokiu atveju bus šitie pasiūlymai dar aptarėme išsamiau. Kitas, kita tyrimo dalis buvo susijusi su tuo, kaip galima aiškiau e, įrodyti, kad e, laikymasis e, darbo saugos ir sveikatos reikalavimų būtų prasmingas kad iš to būtų gaunama nauda. Iš tiesų labai sunku nustatyti tiesioginį ryšį tarp šių reikalavimų laikymosi ir tarp e, įmonės veiklos e, gerėjimo. Žinoma, galima atkreipdėmės tokius dalykus, kad, sakėjim, sumažės e, tam tikros išlaidos susijusios su tuo, kad darbuotojai sirgs arba jiem jos bus e, e, mažiau stabdoma gamyba ir draudimo išmokos bus mažesnės. Ir šitie faktai yra akivaizdus daugumai įmonių. Tai yra e, ekonominiai privalumai, jeigu laikomasi darbo saugos ir sveikatos reikalavimo. Tačiau yra ir daugiau netiesioginių veiksnių, e, kuriuos reikėtų dar atidžiau panagrinėti. Nes to tradicinio požiūrio į, į tiesioginę naudą gali nepakakti. Mes turime ap, apsvarstyti apie tam tikrą nek, nekilnojamai turtą, nek, tarsi tokį mm, papildomą naudą, kurios e, negalima taip lengvai apskaičiuoti, narės, e, o tai e, vartotojams tampa vis e, svarbesnių dalykų, tai kad prekes ir paslaugos būtų perkomas iš tokių įmonių, kurios gerai elgesi savo darbuotojais. Tai bendrovė atsakomybė pagerėja tokiu atveju. Be to, be to pagerės ir darbuotojų sveikata ir sauga dalykas. Tai e, darbo organizavimas pagerės. E, iš esmės, e, kartais rizika yra susijusi su netinkamai suorganizuota dar, darbo eiga arba darbo procesu. Ir pagerinus darbo organizavimą gali sumažėti rizika ir pagerėti pats darbas, jis gali tapti veiksmingesnis. Be to, darbo aplinka pagerės, didės darbuotojų pasitenkinimas savo darbu. Ir e, sumažės kadrų kaita. Kaip jau sakiau, kai kurie pavyzdžiai gali būti tokie, geresnis darbo organizavimas, geresnis koordinavimas. E, mums buvo paminėta ir kitokių pavyzdžių, pavyzdžiui, koordinavimas ir darbuotojų srautai statybose. Turime daugelį įmonių, kurios dirba kartu ir kurios gali trukdyti vienos kitoms. Tai, aišku, turi neigiamą poveikį tų įmonių produktyvumui. Pagerinus šį aspektą galima sumažinti, pavyzdžiui, susižeidimų riziką. Koordinavimo pagerinimas turės dviejopą poveikį, sumažins riziką ir padidins e, našumą. Kitas pavyzdys. E, pavyzdžiui, ergonominiai reikalavimai, pavyzdžiui, e, sėdėsenos e, biure pagerinimas, kad darbuotojams neskaudėtų rankų, pavyzdžiui, naudojantis kompiuterio peletai, aišku, gali turėti neigiamą įtaką našumui. Kitas pavyzdys. Tai yra tas pranešimas, kur kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę, aš apie tai kalbėjau. Pavyzdžiui, reikėtų daugiau pabrėžti e, šios aspektus, kalbant su, subrangto, su subrangovais, kad jie taip pat e, taikytų tam tikrus sveikatos ir, ir apsaugos standartus darbe. Na ir galiausiai, atsižvelgiant į finansinę šių priemonių naudą, taip pat reikia atsižvelgti ir iš tai. Socialinis ekonominis kontekstas keičiasi e, ir yra labai skirtingas atskiruose valstybėse narėse. Savo pranešime mes apie tai kalbame. Mes kalbame apie tai, kad skirtingi yra įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčių mokomų darbuotojams, e, skirtingybių egzistuoja ir kalbant, pavyzdžiui, apie lygos atostogas apmokamas. Olandijoje, pavyzdžiui, darbdaviai turi mokėti e, atlyginimą darbuotojų du pirmosius metus nuo lygos pradžios. Vokietijoje, pavyzdžiui, darbdavys turi mokėti 42 dienas pirmasis, Vengrija 15 dienų, Airijoje nėra jokių prievolių įstatymų numatytų darbdaviui. Jeigu darbuotojas yra išės lygos atostogų, visas priklauso nuo geros darbdavio valios. Taigi skirtumų, kaip jau sakiau, yra daug, Jie didžiuliai ir būtent dėl to yra ir skirtybių, kalbant apie tai, kaip paskatinti įmonės kalbėti apie sveikatą ir saugą darbą ir taikyti tam tikras taisyklės. Į tai privalu atsižvelgti. Atsižvelgti tam, kad įmonės pavyktų įtikinti tuo, kad ekonomiškai joms yra naudinga pagerinti sveikatos ir saugos darbę standartus. Dabar pereigime prie mažų ir vidutinių įmonių ir jų įsipareigojimų susijusių su sveikata ir saugo darbe. Na, akivaizdu yra tai, kad įmonių dydis yra labai svarbus dalykas kalbant apie tai, kaip įmonės laikosi numatytų įstatymų. Mažos įmonės dažniausiai rečiau e, sveikatos ir saugos darbės rytyje taiko tam tikrą valdymo sistemą ar turi dokumentų, kurios taiko šio klausimu. egzistuoja tam tikri barjerai susiję su žinių trūkumu ir tai yra labiau būdinga mažoms įmonėms. Kitaip tariant, asmenys mažiau informuojami, trūksta patirties šioje srityje ir dažnai tos įmonės neižvelgia e, naudos, kodėl jos turėtų koordinuotai tvarkyti sveikatos ir saugos darbe reikalus. Visa tai yra svarbus dalykai, jeigu norime didinti sveikatos ir saugos darbės standartus šiuose įmonėse. Tų svarbu nepamiršti. Kita skaidruolė, nežinau, ar galite viską matyti, kas joje parodyta. Tačiau mes čia parengėm lentelę, gavome vieno iš savo šaltinių ją ir ši lentelė rodo labai iškalbingai, kokia yra susikloščiusi padėtis skirtingų spalvų e, tos rodiklės atspindi įmonių dydį. Matote, kad ryškia spalva yra pažymėtos mažiausios įmonės, šviesia spalva didžiausios. Ir matote, kaip tai atsispindi sveikatos ir saugos darbė aspektų organizavimui. Na ir galiausiai matote iš kitų tų stulpelių ar yra koks nors vertinimas ir matote, kad įmonės dydis turi įtakos tų aspektų darbe tvarkymui. Daugiausiai problemos pasitinimas mažose įmonėse. Ką galima būtų nuveikti? Kad būtų galima pagerinti sveikatos ir saugos darbė taisyklių laikymasi mažose ir vidutinėse įmonėse. Pagal mūsų atliktą studiją geriausias sprendimas galbūt nebūtų tų įmonių įsipareigojimų šioje srityje mažinimas. Tiesiog reikėtų tuos e, įsipareigojimus adaptuoti e, pagal skirtingus įmonių tipus. Ir kaip jau sakiau, reikėtų, pavyzdžiui, pirmiausia, laikytis to požiūrio, kai pirmiausia vertinama rizika ir sutelkti prie tų sektorių, kur rizikos daugiausia. Tai reikėtų kombinuoti su supaprastintomis procedūromis. Ar, pavyzdžiui, kokiamis nors kitomis sistemomis, tokiomis kaip priemonės internete, kurios leidžia mažiausiams įmonėms laikytis jom tenkančių įsipareigojimų šioje srityje. Antras įmanomas dalykas būtų informavimas Šioje srityje jau vyksta nemenkas darbas ir norėčiau pasakyti, kas mums pasirodė visiškai akivaizdu, analizuojant gautą informaciją. Mažos įmonės, su mažom įmonėm dirbant efektyvesnis ir tiesioginis komunikavimas, o nesistengti teikti jums informaciją kažkokiais labai dideliais masteliais. Pavyzdžiui, mažos ir vidutinės įmonės naudojasi tarpininkais, tokiais kaip bankai ar draudimo kompanijos yra naudingos priemonės. Taip pat reikėtų pritaikyti tas esamas kampanijas prie nacionalinio konteksto, gal net sektoriaus atskiro konteksto. Tai yra tie dalykai, kurie galėtų būti efektyvūs parodant, kokiu privalumu įmonė gali sulaukti, jeigu laikysi savo įsipareigojimų mūsų aptariamoje srityje. Na ir galiausiai mūsų prašė aptarti naują iškylančią riziką. Labai trumpai. Norėčiau paminėti tris rizikos grupės susijusius sveikatą ir saugą darbę. Pirmiausia, tai yra kaulų e, ir, ir raumenų lygos. Tai yra ta tema, kuri buvo minėta jūsų komitete pastaraisiais metais ne vieną kartą. Antra, tai yra psichosocialiniai dalykai, stresas, baimės jūtimas ir panašiai. Na ir galiausiai fizinė rizika ir, ir, ir darbas su pavojingomis medžiagomis, naujos technologijos, pažiūrėjau, nanotehnologijos ir panašiai, ar kitos visokios problemos. Šią temą galima būtų pasakyti štai ką. Strategija, kurios tikslas yra kovoti su nelmigais atsikimais, darbe davė rezultatų – nes e, buvo pastebėtas e, nelaimingų atsitikimų sumažėjimas e, darbe, jų tiesiog nutinka mažiau. Tačiau matome, kad iškyla daugiau problemų susijusių su mirtimi darbo vietoje. Taigi problema gal nuo nelaimingų atsitikimų persikelia į kitą lygmenį. Dauguma tų sveikatos problemų yra susijusios su tą naujai atsirandančią riziką paminėta tose trijose rizikos grupėse, kurias čia išvardinau. Raumenų ir kaulų e, lygos. Tai nėra vienos iš labiausiai pasitaikančių lygų, jeigu teisingai pamenu, jo, jo sudaro du, du trečdalius problemų. Paskui tenka kalbėti apie psichosocialinius sutrikimus ir jie yra susiję su naujais darbo modeliais. Pavyzdžiui, sudaromos naujo tipo darbo sutartys, atsiranda daugiau nesaugumo susijusių su darbo vietos išsaugojimu. Taip pat darbuotojai sensta. Bendrai darbo vietoje atsiranda daugiau susiskaldimų, dirba, pažiūrėjau, daugiau užsieniečių darbuotojų ar moterų ar panašiai. Taip pat auga darbo intensyvumas, trūksta pusiausvyros tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Remiamasi vis dažniau informacijos technologijomis, o tai reiškia, kad ribos tarp profesinio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo nyksta vis dažniau. Na ir galiausiai darbe atsiranda vis daugiau emocinių reikalavimų. Ypač, kai dirbti tenka sveikatos, apsaugos sektoriui ir panašiai, kur žmonės dirba su kitais žmonėmis. Jų darbas yra dirbti su žmonėmis. Dar e, viena rizikos grupė naujai atsiranda, tai yra nanotehnologijos, nekalbėsiu čia detaliai, biologinė rizika taip pat. E, kalbant apie naujas technologijas, tenka pasakyti, kad žinios apie tas technologijas yra labai ribotos. Būtent dėl to yra labai sunku identifikuoti iš to kylančią riziką susijusią su tomis naujomis technologijomis. Na, suprantama, tai yra tas rytis, apie kurią turime galvoti daugiau, nes tai yra tie dalykai, kurie plėtosis ateinančiais metais. Kalbant apie tą naujo tipo riziką, augančią riziką, reikėtų paminėti e, ir tai, kad ne visi tie sutrikimai yra nauji. Pavyzdžiui, kaulų ir raumenų lygos nėra naujas dalykas, tačiau Tai yra tas dalykas, kuris sulaukia daugiau dėmesio pastaruoju metu. Žmonės nėra pasirengę kentėti tiek, kiek kentėdavo e, tylėdami praeitie. Gal tai rodo didelį tokį išaugimą šių sutrikimų. Egzistuojantis teisės aktai pabrėžia prevencijos būtinybę. ypač kalbant apie pagrindų direktyvą, kur yra daugmaž bendro pobūdžio. Viso to pasiekmė yra ta, kad rizika regis visą apima egzistuojantis teisės aktą ir gali pasirodyti, kad nereikia naujų teisės aktų, e, kur būtų kalbama, pažiūrėjau, apie nanotehnologijas. Tačiau bendrai kalbant, rizika visa yra apimama dabartinių teisės aktų. Reikėtų, pavyzdžiui, galbūt labiau pasižiūrėti, kaip vietose vyksta tų dokumentų taikymas, gal reikėtų naujų prevencijos priemonių ir gal reikėtų tas egzumčias priemonės patikslinti, nes darbo aplinka keičiasi, mes tą aiškiai matome šiais pastaraisiais metais, tad reikia priemonių, kurios būtų lankščios ir nesunkiai pritaikomos. Taip pat atsiranda naujos taisyklės susijusios su nauja ir sena rizika. Egzistuoja ir sena rizika, jos nevalia pamiršti, nes nelaimingi atsitikimai darbė dar nutinka. Ir mums reikia ir toliau dirbti su egzistuojančia rizika ir su nauja rizika. Kreipti dėmesį į abitvi rizikas. Taip pat kyla klausimas, susijęs su socialinė rizika. Darbuotojai mano, kad šio pobūdžio problemos yra sunkiai sprendžiamos, jos dažnai yra susijusios su darbuotojo asmenybė, su tuo, kaip vienas ar kitas darbuotojas tvarkosi su jam tenkančia rizika. Tad yra būtina parengti naujas priemonės ir naujas gairias šiais ryčiai. norėčiau užbaigti savo pasisakymą, pateikdama rekomendacijas, kurios išplaukia iš mūsų atliktos studijos. Aš nekartą sakiau jau, kad e, egzistuoja tam tikra būtinybė remtis e, egzistuojančios rizikos kriterijumi. Tai būtų labiau orientuota į tam tikras rizikas susijusias su įmonių E, tipu, su tuo, kokiame sektoriai įmonė dirba. Reikėtų taikyti supaprastintas procedūras mažiausioms įmonėms, o ne bandyti tiesiog panaikinti bet kokius reikalavimus toms įmonėms. Viena iš svarbiausių rekomendacijų išplaukiančių iš mūsų studijos yra tokia. Mes turėjome pažvelgti į tai, kokie privalumai laukia įmonių besirūpinančių sveikatą ir saugą darbę. Deja, mes neturime kai kurių duomenų susijusių su išmokomis, pavyzdžiui, su privalumais. Jeigu įmonės yra įsitikinusios dėl teisingo požiūrio laikymosi, tai tos įmonės turėtų ne tik savo įsitikinimus skelbti, pateikti įrodymus, kad viskas yra gerai šio klausimu. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų atlikti tam tikrus tyrimus ar konkrečius atvejus panagrinėti. Mes taip pat manome, kad mažos įmonės turėtų būti geriau prižiūrimos, geriau kontroliuojamos, kad būtų galima išsiaiškinti, ką tos įmonės veikia sveikatos ir saugos darbe srityje. Kad būtų galima jų darbą šios srityje vertinti. prašome kitą skaidruolį. Taip pat labai svarbu yra atsižvelgti į nacionalinio konteksto skirtybės tarp įvairių valstybių. Aš jau kalbėjau apie tai, pavyzdį daviau, kiek laiko įmonės turi mokėti nedarbingumo pašalpą susirgusiam asmeniui. Ir tai tikrai yra, taisyklės yra labai tai vienodos, žvelginti atskirus sektorius. Čia reikėtų tam tikros adaptacijos, nacionalinių lygmenių pirmiausia, ir reikėtų pasižiūrėti, ką apie tai mano socialiniai partneriai bei nacionalinės administracijos struktūros atsakingos už aptariamą sritį. Kita rekomendacija, išklausant iš mūsų pranešimų, būtų susijusi su būtinybė užmėgsti tiesioginius kontaktus su mažomis e, įmonėmis, nes taip rezultatų pasiekiama geriausių. Na ir galiausiai yra būtina papildyti turimas priemonės, kurios naudojama šioje srityje. Turėtų atsirasti naujų priemonių, kurių tikslas yra kovoti su nauja rizika, tokia kaip psichosocialinė rizika ir panašiai. Prioritetas turėtų būti skiriamas informavimui ir psichosocialinė rizika turėtų būti ta rizika, su kuria efektyviai kovojama. Dėkuoju uždėmesi. Mano pranešimas apima labai įvairias rytis, didelės ryčių gausą taip pat, tačiau tikiuosi, kad mm, sugebėjau informaciją tinkamai pateikti. Ir manau, kad jums aišku, Kokia mintis yra pagrindinė? Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Mes pradėjome šiek tiek anksčiau, tai turėjau progą kalbėti dar kitas kalbėtojas prieš jūs. Ir jūsų darbo apžvalgą šiek tiek išgirdome dar prieš jums, gaunant žodį. Turiu du žmonės norinčius kalbėti, dar tarsiu pati keletą žodžių. Štai girdėjote kalbėtojų sąrašą. Pone Morašatė, pirmiausia, prašau. Merci beaucoup, mat... Dėkoju, ponė pirmininkė. Saugumas ir sveikata darbe yra tokia tema, kuri iš tiesų sutelkia visą mūsų dėmesį. Mūsų komitete, e, užimtumo ir socialinių reikalų komitete tai viena iš centrinių temų. E, E, kaštai, kuriuos patiria įmonė, yra vienas dalykas, vienas aspektas, tačiau tai, ko gero, nėra pagrindinis dalykas. Nes mums labiausiai rūpi darbuotojų saugumas ir sveikata jų darbo vietose. Būtent tie dalykai yra prioritetiniai. Ekonominė nauda, kurią turi gauti įmonė, ko gero yra tik tais antroje vietoje. Žmonės pirmoje vietoje ir žmonės mums rūpi pirmiausia. Taigi, tai kaip pasižiūrime į šią problemą šioje studijoje, tai ko gero jau kitoks e, kampas, nes norėčiau, norėčiau užduoti Jums keletą klausimų, nes man reikia kai ką išsiaiškinti. Pirmiausia, mums buvo pasakyta, kad mažų vidutinių įmonių yra maždaug 20 milijonų, 20 tūkstančių inspektorių. E, čia tokia apytiksliai arba gal gana tikslus skaičiai. ko galima tikėtis iš inspekcijos? Ar galime iš jos tikėtis visko, ar galime tikėtis, kad tas patikrinimas bus ir teigiamas dalykas, ar būtent ta inspekcija, tas patikrinimas yra nukreiptas į kažkokias tai sankcijas, jau jeigu ateina patikrinti, tai ir gausi. O ar galima būtų įsivaizduoti kažkokį tai kitą vaidmenį, kuris, būtų galima, kuris tektų mm, inspektoriams, tiem tikrintojams, tikrintojams. E, galbūt jie atliktų tokį vaidmenį, kad įmonė auktų, kad, kad įmonė vystytųsi. Kaip jūs galvojate? Ką jūs galvojate apie tai, ką jūs galvojate konkrečiai apie tą tikrinimą, apie inspekciją? Kita vertus, per tas lentelę, iš tų lentelių pamatėme, kad įmonių ūgis, įmonių dydis yra esminis faktorius nusta, užtikrinant saugumą sveikatą įmonėje. Ar galite pateikti kažkokius duomenys pagal įmonių e, dydį ir pagal įmonių sritį, kaip tos įmonės prisitaiko užtikrindamas e, darbuotojų sveikatą, saugumą. Žinoma, to paties negalima reikalauti iš įmonių, kurios dirba e, žemės ūkio srityje ir kur yra labai daug nelaimingų atsitikimų darbe. Ir iš tų įmonių, kuriuose dirba, sakykime, tik kokie trys žmonės. Ten, kur dirba trys žmonės, tikrai sąlygos netokios pačios, kur dirba 50 žmonių. Taigi kaip tos įmonės prisitaiko prie pagal savo dydį. Kitas dalykas, ar jūs radote kažkokį tai ryšį tarp psichologinių patologijų? Nes sakėte, kad įmonėse daugėja psichinių susirgymų ir e, socialinio dialogo. Nes, sakykime, mažose įmonėse tas socialinis dialogas ypatingai svarbus ir, ir ko gero vyksta šiek tiek kitaip, nes tos didelės įmonės tikrai visai netaip organizuoja savo darbą. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Jis yra susijęs su nuotoliniu darbu. čia neatsiranda patirties, kaip vertinti darbuotojus saugumą, kaip tą saugumą užtikrinti, kad ir psichologinė prasme, nes e, darbuotojai dirbantis kažkur tai per atstumą jie yra izoliuoti. Galų galia tie žmonės, kurie dirba namuose, jie nebūtinai gali atvykti į įmonę, kadangi yra neįgalus ir panašiai. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kaip toje studijoje atsižvelgėte į darbuotojus, kurie serga labai rimtomis lygomis, ilgai trunkančiomis lygomis, sakykime, vėžių. Kaip galima padaryti taip, kad siekiant geresnio psichologinio komforto, tie žmonės galėtų sugrįžti į darbą. Kaip jūs e, elgėte su tais ypatingais atvejais? Ačiū. Dėkuoju. Pone Grūnį. Toliau ponas Kristinsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau pavadinimas man sukėlė problemų, kai perskaičiau jį, nes čia mes kalbame apie sąnaudas. O man sveikata ir sauga darbė labiau yra investicija į įmonės ateitį, o ne sąnaudos. Ir kai kalbame apie administracinių sąnaudų sumažinimą, irgi aš jaučiu tam tikrą šoką, nes aš manau, kad galima mažinti išlaidas visoje eilėje sričių, bet kai kalbame apie sveikatą ir saugą darbe, apie tai turime kalbėti labai atsargiai. Šiandien visoje Europoje yra kalbama apie tai, kad uh, E, profesinis mūsų gyvenimas ilgės, kad dirbti reikės ilgiau, tad sveikata ir sauga yra tie dalykai, kurie turėtų mums labiau rūpėti, kaip galima išlaikyti pažiūrėsnių žmonės darbe. Dažnas iš jų dirba sunku labai darbą, fiziškai sunku. Ir aš manyčiau, kad jūs galėtumėte pas, pakomentuoti ir šią temą. Nes gyvenimo trukmė ilgėja, viskas tvarkoja, bet turime neužmiršti ir to, kad sveikata darbe turi būti užtikrinamas sklandžiau, nes dirbsime ilgiau. E, taip pat buvo paminėtas rizikos vertinimas mažose įmonėse. Ir aš čia visai nepritariu. Tam yra sakoma, kad tiesiog reikės atsisakyti, kad įmonės, e, įmonėms jums atsisakyti vertinimo raštu sveikatos saugos darbe. Nežinau, kaip tai įmanoma padaryti, nes tas raštų pateiktas darbas turėtų būti vertinamas kas pusę metų ar, daž, ar, ar rečiau ar dažniau ir to rašto pagrindu galima atlikti patikrinimą. Aš manyčiau, kad negalima to vertinimo atsisakyti. Aš esu dirbusi e, personalo direktoriam įmonėje ir manyčiau, ar įmonė yra didelė ar maža, viskas yra svarbu. Svarbu e, nesilaikyti to požiūrių, kad galima, pavyzdžiui, tavo dirbantysis sveikata rūpintis mažiau dėl to, kad tu dirbi mažai įmonėje. Taip neturėtų būti. Tad svarbu, kad būtų siekiama pažangos, kalbant apie sveikatą ir saugą darbę, ir kad būtų siekiama įmonių našumų tuo pat metu. Aš manau, kad investuoti sveikatą ir saugą darbę, pirmiausia, turi, tai turi būti laikoma investicija. Aš manyčiau, kad dėl, dėl patikrinimų, dar, e, kaip laikomas iš šių taisyklių, galiu pritarti savo kolegijai. E, to tie patikrinimai turi būti konstruktyvūs, turi būti policiniai kažkokie išsišokimai, tai turi būti paremta daugiau dialogų patarimais. Įmonių e, valia yra pasirinkti, kaip dirbti. Nes, bet įmonės, manau, turi suprasti, kad kuo geresnė aplinka žmonių saro, tuo geriau jie dirba. Tačiau, kai susidurima su kokiu nors e, klientu, kai jam reikia pateikti kainą, lemiamų veiksnių, kaina ir tampa. Ir nežinau, kiek tai būtų naudinga. Aš taip pat negirdėjau nieko, kalbant apie socialinį dialogą, gal galėtumėt labiau išplėtoti šią temą. Dėkoju. Dėkoju. Kolega Kristensen. Tak for det, fru formand, og tak for fremlæggelsen af den her øh, undersøgelse. Dėkoju už jūsų pristatymą ir už atliktą studiją. Pritariu, pasakė Bilbao agentūros direktorius savo įvadę. Yra susidariusi tokia grupė, kur mums buvo tikrai įdomu sekti, kaip ta studija rengiama, kas siūloma, kokios rekomendacijos teikiamos susijusios su sveikata ir saugo darbe. Nežinau, kaip galima sumažinti e, nelaimingų atsitikimų darbę skaičių 25 procentais. Ypač jeigu sumažės taisyklių. Aš nežinau, tie dalykai sietini tarpusą ir manoma tai padaryti. Įmonėse, kur žmonės daugiausiai susitelkia prie sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimu rimtai ten pasiekiama geriausių rezultatų. Lygiai taip pat ir šalies mastu, kur žmonėms skiriamas dėmesys, ten rezultatai geresni. Norėčiau paklausti, tai, norėčiau paklausti, ar jūs į tai atsižvelgėte savo studijoje. Dabar žvelgiant į atskiras detalės norėčiau pasakyti, kad lieka dar tokių dalykų, kuriems aš negalėčiau šimtų procentų pritarti. Labai kvalifikuotiems darbuotojams. E, svarbu žinoti, ką jūs jiems pasiūlysite, ypač jeigu tie žmonės dirba tokie srityje, kur rizika didelė. Tai reikia pripažinti visuomeniai, kainuoja tai brangiau. Tai kainuoja milijonus brangiau. jeigu žmonės patiria kokį nors nesmingą atsitikimą, dirbdami pavojingomis aplinkybėmis. Tai žmonėms yra tragedija. Tačiau turime pripažinti, kad yra labai svarbu, kad mes apgalvojame šitos atvejus. Mums nereikia mažiau taisyklių, kai kalbame apie sveikatos ir saugos darbę užtikrinimą. Tiesiog mums reikia geresnių taisyklių. Jeigu turėsime daugiau taisyklių, galbūt geriau galėsime užtikrinti sveikatą ir saugą darbę. Dėkoju. Uh, um, Dar pati norėjau pridurti porą dalykų. Aš peržvelgiu direktyvų nuostatas ir tiesiog norėčiau paklausti, ar egzistuojančios direktyvos turėjo kokios nors įtakos įmonių sąnaudoms ir gaunamai naudai. Nes jūs lankėtės vietose, kalbėjote su įmonėmis, ką jūs apie tai mano. Aš žinau, kad dar komisija tik nuo 2004 metų seka šios direktyvos įgyvendinimą, dabar 2010 metai. Tiesiog gal jau yra informacijos apie tai, kaip atsispindi šių reikalavimų įgyvendinimas e, įmonių gyvenime, kokios naudos sulaukia darbuotojai. Visi tie klausimai yra esminiai. Dažnai problemos yra labai sudėtingos, apima daugelis ryčių, tačiau aš norėčiau paklausti jūsų, ar yra gauta kokios nors detalizuotos informacijos, specialios informacijos. Galbūt susidūrėte, kad, pavyzdžiui, su kiais dalykais, kad negalėjote pasižiūrėti, kaip direktyvos įgyvendinamos, nes tam buvo sudaryta kliūčių. Ar tai yra jūsų objektyvi surinkta informacija ir jūsų priimti sprendimai, kai dėl rizikos vertinimo mažose ir vidutinėse įmonėse. Jūs regis Minėjote kai kuriuose pranešimo vietoje, kad mažose rytinėse įmonėse nėra problemiška vertinti riziką. O štai kitur žvelgiant yra pasakyta, kad mažos ir vidutinės įmonės stokoja informacijos dėl to, kaip įgyvendinti teisės aktus. Dar kitur sakoma, kad jos liktai net nestokoja tos informacijos. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Nes įmonėms dažnai tiesiog neišeina laukti tam tikrų medžiagų, tu pat pietų skaityti direktyvas ir spręsti dirbti su to medžiagom ar ne. Tiesiog e, reikia pateikti aiškias rekomendacijas, ką įmonės turėtų žinoti, kokiamis rekomendacijomis remtis. Ir galiausiai Manyčiau, kad tos gairės mažoms vidutinėms įmonėms būtų tikrai labai reikalingas dalykas. Na, laiko nedaug, klausimų dar daug, dar turime išklausyti kitą pranešimą. Turime viso labo penkias minutės, atkviešiau atsakyti labai trumpai, penkios minutės abiems ekspertams. Na, aš žinau, kad klausimų yra tikrai labai daug, tačiau turime save riboti. Dėkuoju. Well, I... Ačiū, aš sveikatą ir saugą, kuri yra svarbesnė už ekonominius rodiklius. Ir tai yra akivaizdu. Aš taip ir pasakyčiau, kad mūsų e, tyrimo tikslas e, ir yra būtent e, įrodyti įmonėms, kad yra ekonominė nauda, būtent motivuojant darbuotojus ir rūpinantis jų darbo aplinką bei sveikatą. Ar sakykime, šita darbo inspekcijų veikla galėtų būti konstruktyvesnė. Žinoma, aš manau, kad taip. Čia pranešime dar buvo minėta e, tokia šypsenų sistema. Ten, pavyzdžiui, būtų, būtų e, nustatymas, e, sakykime, po įvertinimo, koks būtų bendras saugos ir sveikatos įvertinimas. Ten būtų šypsantis veidukas arba nesišypsantis. Tai būtent e, e, tai būtų iš esmės ne tik tai sankcijų taikymas, bet ir rekomendacijos bei ir skatinimas tam tikras. Iš esmės į kai kurios klausimus aš negaliu atsakyti, aš čia bijau, kad neturiu tam e, pakankamai informacijos čia dėl to, kiek trunka, pavyzdžiui, tam tikros lygos arba dar kas nors. Kitas dalykas, lygos ir psichologinio dialogo santykis su tomis lygomis e, tam tikrose įmonėse. Aš manau, kad yra tam tikras santykis, tačiau tai yra tai tas klausimas, į kurį aš irgi nelabai galiu atsakyti. Palas Kristinsonas paklausė, e, ar tos įmonės, kurios dokumentuoja savo rizikos vertinimus, jos turi e, pasiekusius geresnių rezultatų. Iš tiesų, šioje srityje reikėtų daugiau panagrinėti kas gali padėti pagerinti darbo saugą ir, ir darbuotojų sveikatą. Tačiau reikia dar prie, papildomų priemonių, kad tos priemonės, kurios dabar taikomas, būtų veiksmingesnės ir įtikinamesnės. <laughs> Dabar perinu prie kito klausimo, aš iš tikrųjų labai greitai stengiuosi atsakyti. Kalbant e, apie įvairių direktyvų gyvenimą, čia kur buvo tyriama vietose, e, aš pasakyčiau, reikėtų atsirinkti tam tikras direktyvas, specialias konkrečias direktyvas. E, ir tam reikėtų e, daugiau išteklių, e, būtent tyriant šių direktyvų poveikį ir gyveninimą ir daugiau tyrimų. Žinoma, būtų įdomu tai padaryti, tačiau bet kokiu atveju mes negalėjome to padaryti. Taigi, o dabar rizikos vertinimas šitas raštų sudaromas, ar tai yra problema mažoms vidutinėms įmonėms ar ne? Galiu tik pasakyti, e, galbūt kai, kai kuriams mažosioms įmonėms tai yra problema. Čia kolega, kolega gali sutikti su manim. Aiškaus atsakymo negaliu atiduoti. O dabar kitas dalykas. Ar, ar e, įmonėms reikia daugiau gairių, kaip įgyvendinti direktyvas? Žinoma, reikia tokių gairių. Kaip jau minėjau, šitose pasiūlymuose, kaip sumažinti administraciją tai ten ir stengiamasi būtent e, suteikti geresnės gairias, geresnę informaciją įmonėms, kaip įgyventi direktyvas. Tačiau bet kokiu atveju reikia daugiau tokių gairių, ypač e, specializuotos srityse, kuriuose aukšta, e, aukšta rizika, pavyzdžiui, žemės ūkio arba statybos sektoriuje. Taigi, tiek, man atrodo, čia galėjau atsakyti tų klausimų. Ačiū ačiū už tai, kad atvykote pas mus ir perskaitėte pranešimą. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra, yra keitimasis nuomonėmis su ponė Ina Štenbuka dėl ekonomikos ir regionų statistikos, dėl skurdo rodiklio. Aš iš karto perdodu žodį ponė Štenbukai. Ačiū Jums už tai, kad atvykote pasidalinti mintimis su mumis. Ponė Štenbuka. Thank you very much, Chair, for uh, giving me the floor. Ačiū, kad sutikite man žodį. Aš norėčiau, kad techniniai darbuotojai e, mano prezentaciją įjungtų. Iš tikrųjų, man didžiulė garbė ir man didžiulis malonumas dalyvauti šiame mm, komitete, šio komiteto posėdžioje. Aš galėjau ne tik tai pasiklausyti jūsų nuomonių, bet ir man buvo suteikta galimybė e, pateikti informaciją apie Eurostato įnašą į tai, kaip vertinama E, socialinė įtrauktis Europoje. Iš, iš tiesų, aš esu ekonomikos ir genų statistikos e, direktoriai buvo anksčiau, o dabar aš esu e, e, truputį <laughs> kitokia direktorė. Žinoma, toje pačioje srityje. E, taigi, mano prezentacija. Sorry. I think they're probably doing their best. Are there Yeah, okay, it's back again. Uh... Taigi, matau, vėl mano prezentacija atsirado. I, iš esmės, aš pati uh, keičiu skaidruolės. Tačiau, bet kokiu atveju, dabar matau, kad esu priklausoma nuo jūsų asistentų. Taigi, uh, gal kitą procedūroje galėtumėt atversti. Taigi, tai yra didžiulis e, iššūkis e, socialiniai statistikai Europoje, siekiant įvertinti mm, kelią nuo skurdo iki socialinės įtraukties. Tai būtent mes norime suteikti e, pagristą statistiką politikams arba politinių sprendimų prieimėjams, kad jie sudarytų tam tikrą aišku vaizdą Ar e, valstybės narės ir apskritai ES eina teisingų kelių. Tai yra nuo skurdo iki socialinės įtraukties arba atvirkščiai. Yra daugybė veiksnių, kurie yra susijęs su mūsų dabartinės darbu e, e, Eurostate. Tai visų pirma, tai yra tokie skatinantis veiksniai. Tai yra Europa, pavyzdžiui, 2020 strategija, tai yra skurdo mažinimo iniciatyvos. Tačiau ne tik šios iniciatyvos yra mums svarbios. Mes, e, mūsų tikslai yra taip pat švietimas, e, darbo rinka, kurie turi būti gerinimi. Tai, nes tai yra tos priemonės, kurios padeda e, skatinti įtraukti į visuomenę. Be to yra mm, atsižvelgiama ir tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, ne tik PVP konferencijos rezultatai. Tai kaip būtų atsižvelgiama į socialinius rodiklius, ne tik tai BVP. Nes tie mm, rodikliai kaip tik e, parodo socialinę neligybę tarp e, Europos e, visuomenių. Ir kad taip būtų tiksliai ir laiku vykdomis tam tikros priemonės. Čia be to, mm, panas Sarkozy iniciatyva buvo tyrimas atliktas, kuriam vadovavo panas Štiglicas, mes į tai irgi atsižvelgime. Ir ten mes kaip tik tai pamatome, kaip geriau galima vertinti neligybę. Galiausiai vienas iš tokių esminių veiksnių tai yra dabartinė krizė, kuri mums yra tarsi stimulas dabarties statistikams geriau įvertinti dabartinę situaciją susijusią su skurdu būtent siekiant įveikti e, krizės padarinius. Taigi, e, dabar e, socialinėje statistikoje mes pateikime daug rodiklių. Mes siekiame visų pirma įvertinti soci, socialinį lygmenį Europos Sąjungoje. Jau minėti ir rodikliai turėtų įvertinti pažangą. Ir taip pat e, e, pažiūrėti, kaip mes siekiame 2020 metų Europos strategijos. Tai būtent e, tai pensijų situacija tyriama, sveikatos, ilgalaikės priežiūros, socialinių lygmenų. Yra daugybė rodiklių, kurie yra pasiekime atviro koordinavimo būdu, būtent socialinės apsaugos srityje. Ir šioje rotiklėje yra apibriešti socialinės apsaugos e, komitete, tai yra e, bendri e, rodikliai, tai yra socialinio lygmens socialiniai, tai yra pensijų srities rodikliai, sveikatos ir ilgokės priežiūros rodikliai. Iš esmės net neverta vardyti tų visų rodiklių, kurie yra visais lygmenimis naudojami šitame atviro koordinavimo e, būdo procese. E, mes, e, mes turime dar tam tikrų neatsakytų klausimų ar iššūkių, nes mes norėtume geriau vertinti socialinę atskirtį ir skurdą Mes turime visų pirma išsiaiškinti e, socialinės atskirties e, apibriežtį. Čia yra 1985 metų e, vadovų tarybos, tai yra, atsiprašau, tarybos apibriežtį. Tai yra asmenys, šeimos ir grupės, kurių ištekliai materialiniai, kultūriniai ir socialiniai yra tokie riboti, kad atskiria juos nuo minimalaus tinkamo gyvenimo būdo valstybėje Taigi būtent mes e, norime šitą apibrėžti perkelti į e, kiekybinės, kiekybinį lygmenį. Mes norime e, atskirties į įvairius lygmenis išnagrinėti, naudodami tam tikrą rodiklių rinkinį. Neįmanoma iš tiesų taikyti tik tai vieną arba kitą rodiklį. Turi būti tam tikras rinkinys, kuris būtų apibrėžiamas socialinis atskirtumas, tai yra skurdas, darbo rinkos situacija, tai yra susijusi socialinė apsauga, tai sveikata, švietimas, galimybė pasinaudoti viešosiomis ir privačiomis paslaugomis, tai yra e, e, būtis, e, piliečių teisės, saugumas, informacija ir komunikacija, mobilumas, socialinis politinis, dalyvavimas socialiniam politiniam gyvenime, taip pat laisvalaikis ir kultūra. Įva, tai yra įvairūs lygmenys, kurie turi būti tinkamai apibriešti. kaip, kaip suprantate, mums reikia tam tikrą e, e, rodiklių rinkinio, kad galėtume įvertinti situaciją būtent e, jos dinaminėme būvyje, kaip jinai plėtojasi. Ir tai yra įvairūs indikatorių rinkiniai, kurie susiję įvairias lygmenis, kurie atidžiai išnagrinėja įvairias kategorijas. Pavyzdžiui, įvairius dalykus, kai kalbu, kalbu apie kategorijas, aš turiu omenyje lytį, amžių ir kitus, kitas kategorijas, tai būtent e, gyventojų kategorijas. Labai svarbus dalykas, kad mes e, turime turėti galimybę mm, įvertinti, kiek gali e, egzistuoti skurdas tam tikrų laikų. Nes yra tam tikra žmonių kategoriją, kurie yra žemiau skurdo ribos ir kurie ilgai ten būna už tos, už tos skurdo ribos. Žinoma, mes e, norime sumažinti tokią e, žmonių kategoriją iki kiek įmanoma mažesnio lygmens. Be to, kiekvienas rodiklis turėtų būti aukštos kokybės, nes visa informacija, kurią mes e, pateikėme policinių sprendimų prieimėjams, turi būti pagrįsta, turi būti laikų pateikiama, lengvai gaunama ir aiški ir turėtų būti palygintina e, būtent e, geografiniu požiūriu ir laiko požiūriu. Tai yra e, įvairūs kokybės lygmenys. Jeigu kokiu nors reikalavimu susijusiu to lygmeniu nesilaikoma, tada šitą informaciją yra nelabai patikima, tai yra nešvari informacija, kaip aš sakyčiau. Kokia yra skurdo ir socialinės atskirties vertinimo koncepcija? Čia visų pirma koncepcija buvo sukurta atsižvelgiant į Europos 2020 e, metų strategiją. Trim, e, iš trijų dalių susidaro šitą koncepciją. Tai yra e, skurdo rizika, kitas tai yra materialiniai nepritekliai ir kitas dalykas tai yra, m, mm, jeigu šeimoje yra nedaug dirbančios menų. Šitie a, trys komponentai yra vertinami individualaus asmens arba e, namų ūkio lygiu, kad būtų įvertinami tam tikri netolygumai. E, mes norime nustatyti tam tikrus netolygumus. Aš parodysiu Jums e, vėliau tam tikras skaidruolės, kurios yra susijusios, papildoma informacija ją paaiškina. Tai, tai iš tikrųjų tai panašu truputėlį vidutinę temperatūrą sakykime, kuri matuojama, pavyzdžiui, ligoninėje ligonio. Mes norime išlaikyti ją to lygį. Kitas dalykas, e, mes norime e, įvertinti šitos tris atskirius komponentus tam, kad, ši, nes tai būtų tiksliau negu vienas sudėtinis rodiklis ir jo rezultatai. Tai yra, iš tikrųjų, tos komponentus mes galime e, pasirinkti subjektyviai. Tai, tai yra toks e, pakankamai e, išsamus vaizdas gaunamas, juos visus sudėjus. Dabar yra e, rodiklio prašymas, tai yra e, rizikas, tai yra e, skurdo rizika. Tai vadinasi, kai visi gyventojai turi taip ekvivalent, ekvivalentiškai apskaičiuotą pajamas mažesnės negu 60 procentų už vidutinį lygį. Ir pagal šalis apskaičiuojamas šitas rodiklis. Tai yra čia yra e, pajamų pasiskirstimas e, visuomenėje. Kodėl logaritminis būdas pasirinktas? Nes e, kitu atveju tai tiesiog visa grafika būtų per daug sugrūsta į kairę pusę. Mes paimame šito pasiskirtimo vidutinį rodiklį. Čia yra 60 procentų tiek Europoje gauna vidutiniškai 60 e, procentų vidutinių pajamų e, žmonių. Ir čia kairė matote, kad yra tam tikras segmentas nustatytas, kur yra e, nurodyta diagramoje, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. žmonės, kuriems kyla skurdo rizika. Štai raudonai nudažytas būtent šita atkarpa, mm, kuri žymi žmonių skaičių, kurie gyvena e, žemiau skurdo ribos. Tai yra tas pats rodiklis, tačiau išskirtas pagal atskiras valstybės. Jūs matote, kad e, raudona linija rodo tai yra tikras e, skurdo rizikos lygis. Aš nežinau, ar jūs gerai žiūrite čia e, šalių pavadinimus, bet bet kokiu atveju tai puikiai šitą diagramą iliustruoja, koks, e, koks yra dabartinė situacija ir kur juodas linijėlės mažytės rodo ribą, kada yra peržengiama skurdo riba kai kuriuose šalyse e, e, e, šita riba yra žema, tai Rumunija pavyzdžiui, ten nėra didelės vidutinės pajamos, todėl 60 procentų jų gali ne visi gauti. Kai kuriuose valstybėse šita riba yra labai aukšta. Tačiau, pavyzdžiui, Čekijoje rizika yra daug mažesnė negu Rumunijoje. Tačiau čia iš esmės mes galime nustatyti tokias ribas tik tai pasitarę su atsakomis valstybėmis narėmis ir su komisija. Kitas dalykas tai yra skurdo rizika atsižvelgiant Čia dabar yra pagal operuojamo žmonių kategorijomis. Matome, kad moteris ir vyrai, jiems e, e, kyla skirtinga skurdo rizika įvairiose valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad e, mano skaidruolės bus vėliau padalytos jums ir galėsite susipažinti su jomis atidžiau. Žinoma, mes turime kai kurias brošiūras čia atsinešę, tačiau nėra jų labai daug. Visiems gali neužtekti. Kita skaidruolė tai yra skurdo rizika susijusi su amžiaus grupėmis. Čia mes e, norėtume atkreipti jūsų dėmesį e, į tai, kad e, vaikų skurdo rizika, kurie yra jaunesni negu 18 metų, yra pakankamai didelė ir vyresnių negu 60 metų žmonių jūs matote atitinkamas pažeidžiamas grupės, kuriams kyla didelė skurdo rizika. Ši skaidruolė iliustruoja skurdo riziką ir jos ilgalaikį egzistavimą. Tai ši informacija čia matote atrinktas tam tikras valstybės, e, kurias galite palyginti vieną su kita. Kitas rodiklis tai yra nepriteklius, materialinis nepriteklius. Taigi, tai yra apibrėžiama taip. E, e, tas namų ūkis, kuriame trūksta trijų iš devinių esminių Tai yra e, savaitės atostogų, automobilio, e, e, vonios tualeto. Pavyzdžiui, ten yra remontą reikalaujantis namas, skalbimo mašinos nėra, nėra šilumos ir tinkamo maisto kas antrą dieną. Čia įvairiose valstybėse yra, yra skirtingas vaizdas. Pavyzdžiui, labai skiriasi Rumunija ir Luksemburgas. mes galime palyginti e, šių, šios rodiklius visoje Europoje ir atsižvelgdami į 2020, 2020 e, e, metų strategiją mes nusprendėme, kad keturi dalykai turi trūkti iš tų devinių, kad būtų namų ūkis laikomas skirtingas įvairiose valstybės narėse. Pavyzdžiui, Luksemburgas ir e, Bulgarija labai skiriasi. Luksemburgas, matote, kairėje pusėje, dešinėje yra Bulgarija. O ES e, vidurkis kairėje pažymėtas. Kitas e, pas, pas, paskutinis rodiklis tai yra Tai yra žmonės, kurie namų ūkija išnaudoja tik 20 tai ar mažiau savo mm, galimybių dirbti. Taip, visi skaičiai atitinkami pateikiami, kuriuos galime įvertinti. Asmenys, kurie negauna darbą arba negali jo gauti. Čia matote, e, e, kairėje yra Kipras, aš nelabai prisimenu. E, ar čia labai lengva palyginti tuos įvairius rodiklius, tačiau, bet e, kita skaidruolė palyginimą pateiks jums. Europoje mes negalime gerai įvertinti skurdo tik tai pagal vieną rodiklį. Nes e, matote, kad palyginus tris rodiklius matote, yra prieštaringas vaizdas tam tikras gaunamas. Žinoma, jie persidengia kokiuose vietose. Tai, tai, čia yra e, vidurkis e, ar 27 e, valstybių narių. Matote, oranžinė spalva nuvežytas rutulys, kur yra skurdo rizika pažymėta arba socialinės atskirties rizika. A, čia yra bendras, atsiprašau, čia yra bendras skaičius čia mes atmetame visas persidengiančias dalis visų trijų segmentų ir čia yra galutinis skaičius. Europoje yra 115 milijonų žmonių, kuriems kyla skurdo rizika arba jie gali būti socialiai atskirti. Toliau e, yra e, skurdo rizika 81 milijonas žmonių, žalia spalva materialinis nepriteklius 41 milijonas žmonių patiria materialinį nepriteklių, o melinai e, rutulys pažymėtas yra, tai yra žmonės, kurie neišnaudoja savo dirbti, tai 34 milijonai. Jeigu mes mechaniškai sudėtume visus e, tris elementus, tai būtų per daug, nes e, būtų įtrauk, įtrauktos iš tą bendrą skaičiavimą ir tos persidengiančios dalis. Taigi e, mes e, e, paliekame tik tai dalį e, šitą e, skurdo rizikos arba socialinės atskirties, nes būtent turi būti derinami būtent šie elementai. Tai, pavyzdžiui, palyginkime atskiras valstybės ir ES vidurkį. Tai iš esmės e, palygintini dalykai. Tačiau matote, kad tie trys elementai kiekvienoje valstybėje narėje labai skiriasi. Kairė, matote, e, tą, tą pačią skaidruolę, kurią mes matėme anksčiau. Tai yra ES dešinėje virš, dešinėje viršutinėje skaitros kampe matote Niderlandų situaciją. Matote, kad e, e, materialinis nepriteklius yra labai mažas. Tačiau skurdo rizika ir e, menkos galimybės gauti darbą yra pakankamai didelis. Tai yra oranžinis ir mėlynas segmentai. Vadinasi, e, žmonės, e, kurie socialiai skirti, kurie negauna darbą, ten sudaro didžiausią skurčiausių žmonių dalį. Rumunijoje matote, kad žalia dalis yra didžiausia, tai yra materialinis nepriteklius. E, esminis dalykas Rumunijoje. Taigi matome, kad čia didžiausia problema yra didžiuliai materialiniai pritekliai. E, mėlyna dalis, kaip matote, yra visai nedidelė. Tad svarbu, kad būtų kombinuojami šitie trys rodikliai tam, kad būtų galima pateikti pilną situacijos vaizdą. O dabar Pereikim prie kitos skaidruolės ir tai yra išvados. Socialinė skirtis ir skurdas paliečia e, atskirų visuomenės grupių gyvenimą. Nėra vienintelio rodiklio, kur jį galima būtų pasirinkti. Manyčiau, kad svarbu turėti tų rodiklių paketą, kuris būtų tinkamai parengtas. 2010 strategijos tiksluose yra keliamas tikslas kovoti su socialinė atskirtimi, svarbu kovoti su skurdo rizika, materinaliais nepritekliais ir svarbu užtikrinti, kad žmonės galėtų turėti darbą. E, be abejo, e, yra dirbama tam, kad gerėtų kokybė, kad gerėtų e, situacija Europos Sąjungoje. Mes žinome, kad iššūkių yra daug E, aš manau, kad dirbti šiuo klausimu yra labai svarbu. Duomenys bus skelbiami lapkričio mėnesį 2010 metų. Kitaip tariant, šį mėnesį dar sulauksime naujų duomenų. Ir tai apims laikotarpį nuo 2009 metų. Dėkuoju Jums už dėmesį. Ačiū, kad išklausėte ir esu pasirengus atsakyti į jūsų klausimus ar atsakyti į jūsų komentarus. Dėkuoju. Ačiū pranešimas buvo tikrai labai įdomus ir naudingas. Šorter, kolega, turiu pirmą klausimą. Mano klausimas yra susijęs su tuo faktu, kad jūs kalbėjote dar apie Stiglico komisiją ir pasakėte, kad mums reikia tų rodiklių, kad būtų įvertinama pažanga, kalbant apie tos strategijos siekimą. Tačiau komisija dabar e, kaip tik užginčia, mums nereikia, sako, tos, e, tos pažangos verto e, vertinimo, nes mes neturime nei metodo, nei pakankamų palygintinų metodų, kad galėtume surinkti pagristus tinkamus duomenys. Ir čia dabar klausimas, ar tie trys elementai yra aprašyti tam tikrose metodikose, jos e, yra bendrai vertinamos vis, visoje Europoje, visoje Europos Sąjungoje. Kad, e, kad tie skaičiai iš tiesų pagal tos metodus gauti iš tikrųjų yra pagristi. Ar e, tos, tie trys elementai, kuriuos jūs aprašėte, skurdą, ar jie iš tikrųjų yra pagristi. Dėkuoju. Gabrielė Zimmer pirmiausia. Mm, Ačiū už e, šį įdomų pranešimą apie visus rodiklius ir apie išvadas, kurias galim padaryti iš šių rodiklių, atsižvelgiant į 2020 m. Europos strategiją, kad būtų aiškiau ir tiksliau įvertinamas skurdas yra nustatyti, kaip, e, kokie yra skirtumai tarp e, įvairių regionų, e, kalbant apie skurdą. Ir aš jau supratau, kad valstybės narėse yra skirtingas skurdo, skurdo, skurdo lygis. Ir kartais reikia konkrečiai skaičiuoti arba specifiškai apskaičiuoti, pavyzdžiui, koks yra skurdo lygis valstybėje, kur nelaikoma skurdžia, tačiau ten yra skurdžių regionų. Ir tam reikia tam tikrų metodų. E, ir tai man yra aišku, tačiau man yra neaišku. Aš po jūsų e, pristatymą nelabai supratau. Jūs e, paaiškinote, kad svarbu suderinti tuos tris rodiklius, kad galėtume apibriežti ir nustatyti skurdą ir parinkti jam atitinkamas kovos priemonės. užsienio reikalų, kad kiekviena valstybė turėtų pasirinkti savo tinkamiausią rodiklį ir įtaikyti. Aš norėčiau nurodyti, kad e, Vokietija e, Bundesratas aukštosios parlamento rūmose pareiškia, kad e, pasirinks tokį rodiklį, kuris bus susijęs su įsidarbinimu, tai būtent su ilgalaikiu nedarbu. ir ką toks rodiklis reikštų palyginus su kitais rodiklis. Ar, ar iš esmės valstybė gali pasirinkti tokį rodiklį, į kurį sutelks visą dėmesį, jeigu, e, jeigu pasakyta, kad 2020 m. strategijoje siekiama sumažinti 20 procentų skurdą. E, tai būtent e, pas mus, kaip jau sakoma, kad sumažinti E, tokių asmenų, kurie negauna ilgai darbo skurdą. Dėkoju. Pone Šartijai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pirmas klausimas atitinka daug mažtai, ką sakė ponė Zimer dėl pasirinkimo atskirų rodiklių ir e, tas būtų šalių pasirinkimas. Šalis galėtų štai pasirinkti skirtingus rodiklius Tačiau mąstant giliau, ar tie rodikliai bus identiški atskirais atvejais, ar vieni, vienodai apibrėžiami tie rodikliai. Tai yra, ar atskiras rodiklis apibrėžiamas vienodai atskirose valstybėse narėse, nes priešingų atveju tie rodikliai bus nelygintini tarpusavyje. Tai mano toks būtų klausimas pirmasis. Antras klausimas. Kai jūs savo statistiką pritaikote visuomenės grupėms, e, pavyzdžiui, vyrus ir moteris, kai palyginat atskiras demografinės grupės pagal amžių, tikrai viskas yra labai įdomu. Kad šie rodikliai ir išvados būtų teisingi, reikia, žinoma, pasirinkti nerodiklius rodikliams, bet svarbu э, juos turėti tokius, kad juos būtų galima analizuoti ir kad būtų galima priimti sprendimus susijusius su ateitimi. Kogi šiandien trūksta? O būtent trūksta elementų sprendimams, kad, kurie padėtų pakeisti vienas ar kitas politikas ateityje. Paprasti kombinuoti rodikliai turėtų būti užtenkamas dalykas, jeigu jie pareikti teisingai. Ir trečias dalykas, kaip jūs matuojate skurdo persikelimą iš vietos į vietą. Pirmiausia, aš čia turiu mintį geografinį persikelimą, nes mes matome, kad kai kuriuose Europos šalyse skurdas pagal jūsų bent pateiktus duomenys nėra labai didelis, siekiamas vidutinis gal lygmuo. Mes matome, kad daugiau skurdžiai gyvenančių žmonių yra kaimo vietovėse. Ar turite čia kokius nors rodiklius, ar galimybę pamatuoti tą skurdo persikelimą, nes tai mums padėtų įvertinti, kodėl skurdas dabar pasitraukęs yra į kaimiškasis vietovės, pavyzdžiui. Dėkuoju. Uh, yes. Pone Turonen, dėkuoju. Dėkuoju už jūsų pristatymą. Du klausimai. Pirmiausia. Jūs kalbate savo uh, leidinyje čia apie dirbančius ir skurstančius žmonės kaip tai išmatuoti, ar egzistuoja kokiu nors metodu, nes man atrodo, kad diskusijas reikėtų kelti ir šiuo klausimu, kodėl skursta dirbantys žmonės. Ir galiausiai vystimasis. Aš anksčiau nemačiau tokio pobūdžio statistikos kaip čia. Ar egzistuoja kokiu nors skaičių statistikos nuo 2009 metų? Jūs minėjote, kad bus tų statistinių duomenų, kaip juos būtų galima gauti. Ir antras klausimas yra dilema. Dabar Žinome, kad užimtumas patiria krizę, yra daug nedirbančių žmonių. Jie turi galimybę grįžti į darbą, jeigu augs darbo rinka. Tačiau tai irgi gali paskatinti neligybės didėjimą. Ar galėtumėte šią dilemą šiek tiek pakomentuoti? Nes e, norėčiau paklausti, ar taip galima Ar tas rodiklis gali būti vienas iš skurdo matų Europos Sąjungoje? Na, atsitinka dažnai taip, kad skurstantieji nuskursta dar labiau ir atvirkščiai. Ką daryti iš to klausimų? Dėkuoju, pirmininkė, ačiū. Aš irgi turiu keletą klausimų. Buvo kalbama apie vairius rodiklius valstybėse narėse. Ar jūs manote, kad būtų problema tai, kad šalis pačios pasirinktų tuos rodiklius? Jūs kalbėjote apie tris dalykus iš devinių, kurių trūkstant galima sakyti, kad žmonės tikrai gyvena skurde. Mm, kas yra svarbiau, pavyzdžiui, kažkas gal neturi automobilio, kažkas gal skalbimo mašinos. Sarašė buvo ir kitų dalykų. Regis yra problemų su vertimu iš kai kurių kabinų, sako pirmininkė. Regis su prancūzų kabina turime problemų. Ar girdite mane? Ar dabar girdisi vertimas? Pone Grūni, taip, girdit, va, tada tvarkoj. Tai štai. Aš jau sakiau, automobilis, skalbyklė ar, ar kažkas gali būti problema. Kai kuriuose valstybėse narėse tai nėra laikoma skurdu. Turtingesnėse valstybėse tai gali būti laikoma skurdo rodikliu. Jūs paminėjote šiuos dalykus greta tų, kurie apibrėžia materialinius nepriteklius. Darbo vietų trūkumas. Viename iš grafikų aš maniau, kad, mačiau, kad yra tokių šalių, kur e, bedirbančių žmonių yra ypač daug. Jeigu ta, tas rodiklis, kuris tinka vienai šaliai, galbūt netinka kitai. Kai, kaip užtikrinti šią pusiausvyrą, tai gali būti sunku jeigu paimsite kriterijumi Europos Sąjungos vidurkį. E, jeigu šalis turėtų savo rodiklius, e, manydamos, kad jų pasirinkti rodikliai labiau tinka, tai šaliai galbūt situacija būtų aiškiau apibriešta. Dėl diskriminacijos. Ką būtų galima pasakyti apie rodiklius, kurie padėtų išaiškinti, kiek diskriminacija yra susijusi su socialinė atskirtimi. Pavyzdžiui, seniai žmonės, neįgalus žmonės patiria diskriminaciją galbūt, vaikai ir panašiai. Matėme, kad dažnai nuskurdo kenčia vyresnieji mūsų visuomenės nariai. Ar yra kokių nors duomenų susijusių su diskriminacija, kurią patiria neįgalus asmenys, vyresni asmenys ir kaip tai įtakoja jų e, padėti visuomenėje, jų atskirti. Jūsų pranešimas yra tikrai puikus, jis buvo labai įdomus, nes mums reikia būtent tokių statistinių duomenų, mums reikia turėti faktus rankose, mums reikia juos nagrinėti ir štai tada žiūrėti, kaip jie gali įtakoti mūsų diskusijas, e, kalbant apie kovą su skirdu. Dėkuoju už jūsų pranešimą ir suteikiu žodį jums atsakymų užduotus klausimus. For, uh... Ačiū už jūsų paramą ir labai naudingus klausimus, į kuriuos aš bandysiu atsakyti. Ir e, jeigu negalėsiu atsakyti, tai perdusiu žodį skyriaus vadovui. Jis papildė Daugelie klausimų jūs minėjote labai svarbią problemą. Tai būtent palyginamumas. Tai būtent e, palyginamumas duomenų įvairiose valstybėse ir laiko atžvilgių, ypač e, tarp įvairių valstybių. Jūs esate visiškai teisus, e, tai būtent skalbyklės, jeigu trūksta Rumunijoje, tai, tai nėra iš tiesų didžiulė problema. Tačiau e, dėja mes esame 27 valstybės narės ir jeigu mes norime surasti bendrą pagrindą, kaip e, nustatyti materialinį nepriteklių, tai, e, tai šitie devyni apibriešti dalykai yra vienas iš geriausių būdų nustatyti tai statistiškai tą materialinį nepriteklių. Tačiau, žinoma, tai yra tik tai vienas tik pavyzdžių. Mes iš esmės tobuliname šitą Tačiau turiu pasakyti, kad netgi dabar dar palyginamumas yra e, pasiektas remiantis e, reguliavimo būdu. Tai būtent valstybės, kurios e, kūrė tokius duomenis, tai rengia tokius duomenis, jos remiasi bendrais principais ir bendrų pagrindų, kuris yra apibrieštas ES reglamentais. duomenys, kurias mes publikuojame, yra iš tikrųjų labai geros kokybės. Yra trys e, skurdo rodikliai. Mes siekiame juos e, e, apibrėžti, profiliuoti juos. Tai būtent, kad jie būtų, įgautų tam tikrą bendrumą ir galėtų būti palyginami tarp valstybių narių. Nes tai, tai tarsi būtų tarsi kokybės ženklas ir mes norime pagerinti Jūs minėjote įvairias e, skurdo kategorijas ir kitus ir įvairius lygmenis skurdo, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, kaimuose arba tokiuose vietovėse e, skurda. Jau dabar mes turime tam tikros informacijos apie tokias skurdo kategorijos. Jos, jie, šitie duomenys jau yra įtraukti į duomenų bazę. Mes bandome dabar ištraukti platformose ir publikuosime ją. Dabar kalbant apie diskriminaciją. Kaip apibriežti tą diskriminaciją, kaip ją apskaičiuoti? Iš dalies jinai jau yra apskaičiuota, pavyzdžiui, čia, kaip skaidruolėse parodžio, tai vaikų, pagyvenusių žmonių diskriminacija. Yra ir kitos, pavyzdžiui, pažeidžiamos e, žmonių grupės, tai yra emigrantai, e, neįgalų žmonės kai kurioje informacijoje yra pateikti tokie duomenys. Tai, tačiau e, mes dar jų nesusisteminome, mes dar dirbame šią linkmę. Mes e, dabar rengime projektą, kaip apibriežti e, atskiras, atskirus žmonių kategorijas, taip pat įtraukiant ir imigrantus, ir kitas žmonių grupės pažeidžiamas ypač. Taigi vienas klausimas iš esmės, kas yra informacijos šaltinis. Mes e, daugiausia naudojame tam tikras specializuotas apklausas. Tai būtent e, pajamų ir gyvenimo standartų apklausa. Tai yra silk socialinės statistikos vienas iš pamatinių akmenų, jau, jau puikiai parengtas šitas metodas, bet mes jį dar tobuliname. E, ypač dabar e, mes kreipiame didžiausią dėmesį į laiką. Tai būtent, kad duomenys būtų publikuojami kuo anksčiau. Tai yra labai sudėtingas dalykas e, socialinės statistikos srityje, tačiau mes jau pasiekime tam tikros pažangos ir mes pasistengsime ateityje šį darbą atlikti geriau. Žanlui galės e, atsakyti į kai kurios kitus klausimus, e, e, apie kuriuos aš galbūt neužsiminiau. Thank you. If, if you allow me. Please. Dėkoju. Norėjau papildyti tai, ką sakė kolega Ina. Ji kalbėjo apie vairias priemonės, ji kalbėjo apie E, pajamų ir gyvenimo sąlygų e, stebėjimą. Tai yra tas projektas, kuris vyksta jau kuris laikas. Mes matome, kaip laike šie rodikliai keičiasi, stebime tuos pakeitimus, tai yra labai svarbus elementas, tos silk vadinamosios e, metodikos elementas. Tai padeda geriau stebėti atskirą šalis. Skurdas taip pat yra stebimas pagal šią metodiką ir metodiką Mes e, taip pat stebime ir tuos, kurie e, dirba, tačiau jų pajamos yra tokios žemos, kad gyvena žemiau skurdo ribos. Tai dažnai yra tie žmonės, kurie dirba nepilną darbo dieną. Pavyzdžiui, norėčiau pridėti štai ką. Klausėte apie faktus, kurie gali, kuris galėtume pastebėti, jeigu valstybės narės pačios pradėtų rinktis e, rodiklius skurdui matuoti. Žinome, kad 20 milijonų turėtų sumažėti skurstančių žmonių pagal ES 2020 strategiją. Problema yra štai kokia. At šalis pasirinktų nacionalinių lygmenių tuos rodiklius. Ir tie rodikliai turėtų būti matuotini pagal silk metodiką, taip vadinama. Ir galėtume remtis tos metodikos skaičiais, rodikliais, kriterijais ir mes Tos priemonės dėka galėtume pabandyti matuoti, kaip viena ar kita priemonė padeda ES lygmenį kovoti su skurdu. Dėkoju. Uh, Dėkoju už pristatymą. Aš gavau jau šį pranešimą, padėšoti ir dar noriu klausti. Um, Labai trumpai. Ar gali būti taip, kad jūs galit. Norėjau paklausti, tai ar galėtume gauti raštų jūsų pranešimą, nes tikrai labai sudėtinga viską sekti ir sudėti galvą, nes mes su statistika nedažnai dirbame. Ar galėtume konkrečiai paprašyti gauti raštų šį pranešimą? Pirmininkė. Na, kaip aš teisingai ir sakiau, šį vakarą gausite elektroniniu paštu šitą visą pranešimą. Visi. Jūs norėtumėte ir atsakymų į klausimus taip pat. Ar įmanoma būti, ar ne? Ne, nenorėčiau labai varginti ekspertų paskirtamomis papildomą darbą. Tiesiog puiku, jeigu gautume tuos atsakymus raštu, bet jau žinokit, kad gausit pranešimus. Ir dar norėčiau pateikti pranešimą dėl taus ryto. Pone Omen Reuten negalės atvykti į posėdį. Ir pone Kasteks taip pat. 9 valandą turim susirinkti posėdžiui ir turėtume keistis nuomonėmis su stoa atstovėmis. Jų nebus. Tai 9.30 balsuosime, iš karto nuo to ir pradėsime. Tad atvykite 9.30 ir greičiausiai posėdį pradėsim laiku, kad nereikėtų paskui vėluoti balsuojant. Dėkoju visiems, viso geriausio.